Ja, unsere... Taigi, dabar vėl tęsime savo posėdį, savo konsultacijas. Dabar norėčiau pasveikinti sugrįžusi į popietinį posėdį. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti generalinio e, direktorato atstovus, e, pona Plėva, e, Žemės ūkio kaimo plėtros generalinio direktorato, ponė Rūitė, migracijos vidaus reikalų generalinio, pona Makado, jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas, panas Auka, žmogiškų išteklių ir saugumo generalinis ir tai ponas Mansivici. E, tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktoriaus. Bet ne, nėra jo. Bet jis ateis. Na, na tai reiškia, kad kiti kolegos užkalbės. Na gerai, e, džiaugiamės, kad atvykote. Mūsų e, pranešėjas yra Jokiamas Seleris. Kuris iš jūsų norėtų pasisakyti pirmas? Kas norėtų pirmas pasisakyti? Pane Pleva? jūs valdote didžiausią portfelį. Prašau. Norėtumėt e, įžanginės pastabas pareikšti? O ar, ar mes iškart galim klausinėti jūs? Taigi aš džiaugiuosi, e, kad e, iš pat pradžių galiu pateikti kelias pastabas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę E, trumpai pristatyti mūsų generalinio direktorato e, metės veiklos ataskaitą ir atsakyti kris klausimus. 2015 metų veiklos ataskaitoje parodo mūsų e, bendros žemės ūkio politikos vaizdą. Na, iš esmės aš noriu atsižvelgti jūsų reikalavimus, būtent skaidriai, objektyviai apžvelgti situaciją reformuota e, žemės ūkio politika e, jau vyksta, 2015 metų e, pavasarį pradėta reforma išmokų. 2016 metais tęsiamas šis procesas, vis, visi, visa veikla, visi planai buvo patvirtinti 2015 metais. Dabar jie yra įgyvendami valstybėse narėse. Krentančios pieno, pieno kainos sukėlė problemų ūkininkams, tam reikėjo išsikišti ir Europos lygio, tai komisija ir padarė. 500 milijonų eurų buvo asignuota vien tik tai rugsėjo mėnesį 2015 metų. Atsižvelgiant į visą paramą visose rinkose, tai ši komisija E, nuo, būtent skyrė 1,5 milijardus eurus, eurų e, skirtų kovoti su krize rinkoje. Tai pirmiausia, mes norime išsaugoti savo ūkininkus, užtikrinti jų ateitį, kad mūsų žemės ūkis išliktų, kad būtų e, vykdoma plėtra, kad būtų užtikrintos darbo vietos ir žmonės liktų kaimuose. A, tai būtent CP mūsų politika prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir prie klimato kaitos mažinimo. Taigi, du kablelis 02 procentai būtent tiesioginių išmokų yra skirta būtent, tai sudaro 70 kai sudaro atitinkamų e, asignavimų 28 procentus. E, taip, e, šitas rodiklis kaip tik tai yra padidėjęs nuo 1,47 procentų. Taigi, euro mm, kursas kaip tik tai dabar mažėja, į tai mes ir turime atsižvelgti. Taigi, mes nustatome tinkamus trūkumus mūsų politiką ir juos ištaisome. Taigi veikla, kurią vykdo valstybės narės ir mes prižiūrime tą veiklą, tai todėl ir yra pasiekti tinkami rezultatai. Ačiū. Aš iš esmės esu jūsų ataskaitos fanė, visada pirmiausia perskaitau. O dabar, ponai, poniai Suka, suteiksiu žodį. Ja, ja. If we, yeah, okay, we can, we can do ping pong as well. Achim? Jeigu norite, suteiksime tau pirmiausia žodį pranešėjui. Taigi, ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Plevai už jo paaiškinimus. 2015 metais buvo ta, ta, ta, tokie savotiški metai. Tiesioginės išmokos buvo suteiktos būtent realių laikų. O tai būtent siekiant įgyventi projektus antrajame ramstyje, tai tai atsižvelgiant į sanglos politiką ir remiantis projektais, kurie buvo pradėti dar praėjusiam laikotarpiu. Tai reiškia, kad kad bendros žemės ūkio politikos tikslas tai būtent užtikrinti pajamas ūkininkams e, buvo daugiau ar mažiau pasiektas. Tai pirmiausia, ne reguliuojant kainas, o įmantis kitų priemonių. O 2015 metais konstatuotina, kad įmantis išorės politikos priemonių, tai būtent čia, čia kalbame apie sankcijas prieš Rusiją ir, ir Rusijos reakciją, importo sustabdymą žemės ūkio srityje. Mums e, kilo kainų krizė, nes pieno produktai e, atpigo, tada keuliena e, buvo perprodukcija keulienos gamybos rytyje. Taigi dabar klausimas, kiek 2015 metais e, ūkininkų e, prarado e, savo darbo vietas pieno ūkija ir, ir gyvulininkystės srityje. Ir, ir kokių priemonių E, ėmėsi komisija, jūsų direktoratas, e, būtent nereguliuodamas kainų, kad, e, kad padėtų tiems ūkininkams. 2015 metai, tai buvo metai, kai, kai buvo įgyvenita BŽUP reforma, tai būtent žalioji reforma. Ir kiek, sakykime, tos reformos elementų dabar atsispindi klaidų lygio statistikoje ir ką, ką daro Agri generalinis direktoratas siekdamas e, išvengti pasirinktinio projektų e, įgyvendinimo valstybėse narėse. Tai 63 procentų atsigavo žemės e, ūkio sektorius, nors, žinoma, dar sunki situacija ten ir žemės ūkio darbuotojus, ties darbuotojų skaičius yra pirmiausia susijęjamas su bendraja žemės ūkio politika, o ne su nacionalinėmis ir regioninėmis priemonėmis. Na, gal tiek pradžiai, o kitus klausimus gal užduosiu vėliau, nes jų irgi yra. Na, mes ne, neapsiribosime tik tai žemės ūkio. Ačiū, ponė generalinė direktorių. Pleva, prašau. Ačiū šios klausimus. Pirmiausia, dėl prarastų darbo vietų 2015 metais dėl kilusios krizės. Noriu pasakyti, kad bendro žemės ūkio politika sukūrė daug galimybių ir priemonių e, ūkininkams įveikti tą krizinę situaciją. Visų pirma, mes dėjome daug pastangų ir jos buvo sėkmingos. E, kad jie galėtų pasirinkti naujas rinkas e, po to, kai buvo e, nustatytos sankcijos Rusijai ir Rusija nebeleido įvežti ją į, į, į jos rinką produkcijos. Ir tai buvo labai efektyvus žingsnis. 2015 metais paklausa tose naujosiose rinkose žemės ūkio produkcijos paklausa buvo stipriai išaugusi, nepaisant krizės. Ir tai padėjo susidoroti, įveikti tos krizės padarinius ūkininkams. Tai buvo tam tikras e, saugumo tam tikrą saugumo priemonę. Ir tai, tai tęsiasi ir iki šiandien, šiandienos. Ne, neturime statistikos, kiek ūkininkų nusprendė nustoti e, mesti savo veiklą, tačiau e, pažvelgus į pačią ūkininkavimo patį pobūdį. E, e, paprastai galima matyti, kad ūkininkai savo gamybos e, pobūdį keičia gana reguliariai, stengdamėsi išlikti konkurencingi rinkoje. Nėra jokios statistikos, tačiau reikia pasakyti, kad ūkininkai gana jautriai reaguoja į rinkos pokyčius, pristaikydami prie, jos, tų, prie tų pokyčių. Uh, E, didelė jų pajamų dalis ir, e, yra susijusi su tiesioginėmis išmoko, išmokomis, vidut, kurios vidutiniškai siekia 40-45 e, procentus visų jų pajamų. Taigi tai yra irgi tam tikras stabilizacijos ženklas 2015 metais ūkininkams tengiantis įveikti tą sudėtingą situaciją Tai yra ir kitų pajamų stabilizavimo priemonių, pavyzdžiui, e, vystimosi pagalba kai kuriuose regionuose ji yra aktyviai naudojama, taikoma. Kaip jau sakiau, visos tos priemonės, kurių mes ėmėmės, dabar jau pradeda, e, atsip, pradeda atsipirkti, ypač pieno gamyboje. E, pieno produktų kainos šiais metais augo E, pavyzdžiui, už sūrį, e, sviestą. Yra ir pozityvių poslinkių, ir pieno e, kainų, tai yra išmokų už pieną ūkininkams srityje. Taigi, teigiamų pokyčių yra, tačiau noriu pabrėžti, kad bendroji žemės ūkio politika, jos indėlis stabilizuojant šią rinką buvo tikrai esminis. Kaip jau minėjau savo įžangoje, 1,5 milijardo eurų papildomų pinigų buvo mobilizuota, e, kad e, ūkininkams būtų padėta. O kalbant apie e, veiklo žalinimą ar, ar ekologizavimą, pirmiausia buvo atliktas atitinkamas vertinimas, kuris parodė, kad įgyvendinant žalinimą visose valstybėse narėse, E, daugiau kaip 72 procentai e, visos ūkininkų veiklos yra susijęs su e, to, tomis žalinimo past, pastangomis. Pavyzdžiui, žemės, savo žemės ūkio naudmenys ūkininkai turėjo pritaikyti E, remiantis tais žalinimo kriterijais, tai buvo, reikalavimas buvo kaip minimum 5 procentai. Žinoma, 2015 e, e, metais buvo įvesta ši naujoji priemonė, taigi dar nėra galimybės nustatyti tikslų jos poveikį, tačiau mes stebime situaciją ir matome ir siekiame žiūrėti, įvertinti visus, visas silpnasias vietas, jas pašalinti ir taip pat norime, kad e, valstybės narės gyvenintų savo nacionalinius veiksmų planus šioje srityje. Taigi ir dėl žalinimo vyksta kontrolė, visokiojo pat kontrolė. Dėl paprastinimo būtina paminėti, kad Komisijos narys jau daug ko ėmėsi e, šioje srityje, e, kalbant, e, įskaitant ir jo visi, visus dokumentus, kurie susiję su paprastinimo pastangomis. Ir buvo mm, nustatytas tikslas e, e, supaprastinti 400 dokumentų, kurie e, pagerintų, supaprastintų naudos gavėjų gyvenimą. Mes norime padėti ūkininkams įgyvendinti tas priemonės, kurios yra su tuo susijusios, kurių buvo imtasi. Taip pat buvo kol, kol konsultuojamasi dėl deleguotųjų aktų, kurie, į kuriuos įtraukta 15 įvairių E, žalinimo, paprastinimo e, elementų, kai kurie iš jų yra esminiai, jų reikalavo ir pačios valstybės narės, ūkininkai susijusios šalis. Mes taip pat e, pasinaudojome vadinamojų omnibuso reglamentų ir norime pragmatiškai supaprastinti su kai kuriuos bendro žemės ūkio politikos elementus. Taigi paprastinimas yra mūsų prioritetas e, mūsų komisijos darbe ir mes ir toliau dirbsime ties šiuo klausimu. Ačiū, pirmininkė. Kolega Liberatski nori pasisakyti. Prašau. Dziękuję bardzo, panie. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, na, aš kai kalbu lenkiškai, tai ponas Plevas supranta šitą kalbą, tai galės tiesiogiai bendradarbiauti. Dėkuoju direktoriui už šitą informaciją ir pranešėjas Panceler suformavo pagrindinius klausimus, nebekartosiu jų. Tik norėčiau atkreipti į atkreipti dėmesį į tai, kad kai kur mes jaučiame e, klaidas e, žemės ūkio srityje ir gerbimas direktorių. 2015 metai buvo sunkus metai e, finansinės perspektyvos požiūrių, kur proporcijos tarp tiesioginių išmokų ir antro e, ramščių buvo pakeistos, pakeistos tiesioginėmis išmokomis ir tai ypač e, tai liečia ES12 šalis, kurios įstojo po 2004 metų gegužės. Turiu klausimą kiek, kokiu lygmeniu manote, kad šitie nauji pakeitimai įvykdo lūkesčius ir e, kuo geresnės tiesioginės išmokos negu antrasis e, ramstis. Ir ar turit kažkokius apskaičiavimus, kiek antrasis ramstis žemės ūkija pakeitė žemės ūkio struktūrą? E, išmokas kanučiose šalyse ir kokie, koks buvo poveikis ypač kalbant apie darbo vietų kūrimą žemės ūkyje, ar tiesa, kad sumažėjo žemės ūkija darbo vietų dėl e, konsolidacijos, dėl mechanizavimo, dėl kitų e, gamybos būdų ir ar šitos darbo vietos pakeistos paslaugomis. Ar buvo e, sukurta kažkokių paslaugų, darbo vietų paslaugose, e, aptarnaujančiose žemės ūkiai, nes tuomet galim pasakyti, kad pusiausvyrą e, sugražinta, nes čia yra labai jautrus klausimus, ar naujos darbo vietos kuriamos, ar esamos išsaugomos. Toliau, kainų krizė. Ar jūs, ar komisija pastebėjo skirtumą arba per paskirstimą su su pirkimo kainų, sezoninių vaisių, sezoninių daržovių įvairiose ES dalyse. Kadangi man sutaro įspūdis, jog čia yra skirtingos, skirtinga situacija įvairiose regionuose. Ir trečias mano klausimas, e, būtent Lenkijoje e, yra labai dideli vėlavimai E, vėluojama e, išmokėti tiesioginės išmokas žemdirbiams. Ar Europos komisija e, turi kažkokių kažkokią nuomonę, ar Agri generalinis direktoratas mato priežastis, žino priežastis, dėl ko buvo taip vėluojama, nes atrodo, kad komisija ir Europos Sąjunga nevykdo savo, savo įsipareigojimų, o mums tokia nuomonė nėra reikalinga. Ačiū uždėmesi. For, for Dėkuoju visai lė klausimų. Norėčiau visų pirma grįžti prie vieno klausimo, kurį iškėlė ir e, ponas pranešėjas, kuris yra susijęs taip pat su e, sritimi, kurią minėjo ir ponas Liberatskis. Aš manau, yra esminis skirtumas tarp e, BŽVP ir regionų politikos įgyvendinimo. Mūsų atveju mes pradėjome tiekti paramą e, ūkininkams per programas nuo pat pradžių ir visos e, programos, na, ne visos jos iš pradžių buvo patvirtintos 2005 metais ir mes pradėjome realiai e, mokėti išmokas, mokėti sumas pagal parengtas programas. Turime priemonių, daugiamečių priemonių ir jos yra susijusios e, su, pavyzdžiui, aplink, veiksmais aplinkos saugos srityje ir tas programas reikia tęsti. Taigi mūsų atveju iki šiol mes iš tikrųjų e, vystimosi programams išleidžiame 11,6 milijardų eurų iš biudžeto, pagal įsipareigojimų skyrių 14-15 metams 400, mm, pagal 22 punktą. Taigi reikia numatyti, nurodyti, kad programos yra tęsiamos, yra testinumas. Toliau, dėl struktūrinių pakeitimų ir proporcijos pasikeitimo tarp tiesioginių išmokų ir vystimosi. Turiu pabrėžti, kad naujoji politika suteikia valstybėms narėms lankstumo nukreipti pinigus iš pirmo į antro ramščio arba atvirkščiai. Daug valstybių narių nusprendė perkelti lėšas iš pirmojo ramščio į, an, į antrą. Ir e, Lenkijoje yra netaip, yra perkelta 15 procentų tiesiog nišmukai pirmąjį ramsti. Bet jeigu na, analizuosim bendrus skaičius, tai apskritai buvo daugiau pinigų perkelta iš pirmojo ramščio į antrą, kas yra pozityvu, kadangi antrasis ramstis skirtas daugiau modernizavimui, aplinkos saugos klausimams. Yra per anksti, kad galėtume sakyti, koks bus poveikis šitų proporcijų pasikeitimo tiesioginės išmokose ir vystimosi programuose koks bus poveikis, kaip tai pajaus ūkininkai. Mes galėsim pateikti detalesnės informacijos po bendrojo, pagal bendroje stebėjimo ir kontrolės sistemą, kuri yra numatyta pagal šiai politikai ir ataskaitos at, dėl šių klausimų ir analizės bus pateiktos 2017-2018 metais. Tai apims įvairias politikos rytis. Kodėl Kalbant apie darbo vietas, mes darom nuorodą į įdarbinimą užimtumą žem, kaimiškose vietovėse. Ir kasmetinės veiklos ataskaitoje yra pagrindiniai politikos indikatoriai. Aš sutinku su jumis, kad priežastis, kad e, reikia išlaikyti darbo vietas ir labai sunku tai yra, nes vien tik tai žemės ūkija, bet žemės ūkis daug prisideda prie vystimosi, vystimosi programų. Mes, pavyzdžiui, remiame žemės ūkio veiklą nepalankiose zonose, kur yra, pavyzdžiui, kažkokių gamtinių primojimų. Mm, tai apskritai technologinis progresas, inovacijos žemės ūkija iš principo. Na, sumažino tiesioginį įdarbinimą žemės ūkyje, tačiau pagrindinis tikslas yra išnaikyti darbo vietas kaimo vietovėse, kaimo zonose. Ir manau, kad kitos politikos šakos būtent prisideda prie užimtumo kaimo vietovėse, dėl to mes ir išlaikom šituos veiklos rodiklius kasmetinės veiklos ataskaitose. Situacija gerėja po 2009 metų krizės ir dabar užimtumas kaimo vietovėse auga. Tokia yra tendencija. Kai dėl išmokų ūkininkams, na, vienas dalykas yra aišku, kad yra interventinės kainos įvairiems produktams ES lygmenių yra tokios pačios visoms valstybėms narėms. Taigi intervencinės kainos už nugrėptą pieną, pieno mitelius, už sviestą ir tokias pat, jeigu yra, jos yra intervencinės. Tačiau nėra tų vienodų, vieningų kainų produktams, kaip pavyzdžiui, e, vaisiai ir daržovės. Daug kas priklauso nuo kokybės, na, gamybos e, kaštų, nuo vietos rinkos. Taigi e, kainos tos mokamos ūkininkams vietos rinkoje jos yra skirtingos. Tai yra normalu, Mes e, turime galbūt žinoti tai, kad kaino, kainas, kainas įtaką daro įvairius faktoriai, bet svarbiausia yra tai, kad jeigu yra intervencija, tai intervencijo, nes kainos yra vienodas visoje mūsų vieningoje rinkoje. Kai dėl e, tiesioginių išmokų vėlavimo. Lenkijoje valstybės narės gali išmokėti tiesioginės išmokas, pavyzdžiui, 2015 metais už 15 metus nuo e, spalio 16 iki kitų metų sausio be jokių baudų ir, kaip manau, Lenkija ir moka tiesiog nesišmokas laikydamas iš šios taisyklės. Taigi nėra vėlavimų iki, iki birželio pabaigos. Bet aišku, ūkininkams labai svarbu, kad jie gautų pinigus kaip įmanoma greičiau, kai kurios valstybės narės sugeba išmokėti šitas tiesioginės išmokas laikotarpio pradžioje, pavyzdžiui, lapkritį, gruodį, sausio pradžioj, bet kiti sugeba tai daryti vėliau, tik tai laikotarpio pabaigoje. Tai galbūt tai yra klausimas, kuris buvo aptarinėjamas Lenkijos atveju. Dėkuoju. Dankeschön. Der Kollege Worgen, bitte. Kolega Bon, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui už jo pristatymą ir jo atsakymus į iškeltus klausimus, kaip jūs ir pats sakėte, bendro žemės ūkio politika lieka labai svarbi ES politikos rytis Tad e, nes, nėra ko stebėtis, kad didelė dalis ūkininkų Junktinėje karalystėje pasisakė prieš Brexit, kai buvo balsuojama, nes e, e, lyginant su nedidelė dalimi tų ūkininkų, kurie balsavo už, nepaisant to, kad bendroji žemės ūkio politika davė jiems daug naudos. Aš norėjau jums pasidalinti e, su jumis šią pastabą. Ir Norėjau iškelti vieną aspektą, kurį jūs iš dalies irgi minėjote, tai yra e, modeliavimas ir perkelimas politikos akcento iš pirmojo į antrąjį ramsti, ar tai daro, darės įtaką ūkininkams ir taip pat e, kaip e, ūkininkų bendruomenė žvelgs į šią naujovę, ar kokios realios naudos jai tai, tai suteiks. Tai Jūs kalbėjote ir apie pagrindinius rodiklius, kaip antai e, pajamos, e, taip pat e, žemės ūkio naudmenų žalioji dalis ir kiti dalykai. Tai tie rodikliai yra dabar svarbus, jie yra taikomi ir Aš manau, kad iš tiesų mums reikia dabar persiorientuoti iš e, um, grino e, tų rodiklių taikymo vertinimo į e, tų rodiklių taikymo efektyvumo vertinimą. Ir taip pat reikėtų vertinti ir matuoti tokius dalykus kaip skurdas e, kaimo vietovėse, kadangi tai yra didelė problema. Taip pat e, paslaugų kokybė tose vietovėse, kadangi daugeliu atveju E, tas paslaugų kokybė yra tikrai labai ribota arba jos apskritai neegzistuoja. Ir jeigu mes norime, kad kiek manoma daugiau jaunų žmonių užsiimtų ūkininkavimu, tai yra labai svarbus aspektai. Čia tik tai keletas dalykų, kuriuos man, man, manau verta paminėti. E, kad e, galvotumėme apie tolesnę mūsų e, bendro žemės ūkio, bendro žemės ūkio srities ateitį. Ačiū už šios klausimus ir komentarus. Aš jūsų nieko nekomentuosiu dėl Brexit, bet dėl rodiklių pasakyčiau, kad E, metinėje e, veiklos ataskaitoje mes nusprendėme susitelkti tik į pagrindinius e, politikos rodiklius, kadangi dokumentas jau ganėtinai išsamus ir, ir ilgas. Mes norėjome pristatyti tos pagrindinius politikos rodiklius. Tačiau, kaip jau minėjau, mes reformos kontekste sukūrėme bendrą stebėsenos ir vertinimo sistemą, kuri dabar veikia Tai reiškia, kad e, iš dalies automatiškai, iš dalies remiantis e, valstybių narių teikiamomis ataskaitomis, žiūrint, kaip jos vykdo šią politiką, e, taip mes rengiame savo atitinkamą veiklos ataskaitą, pavyzdžiui, remdamėsi tokiais elementais kaip žemės ūkio veiklos žalinimo vertinimas ir panašiai. Ir mes tik dabar pradėjome gauti ataskaitas iš valstybių narių, tačiau mūsų ataskaita 2017 metais bus ekspost vertinimas, remiantis visą tą informaciją ir duomenimis. Tai remtamėsi to, ta būsima informacija, mes komitetui galėsime pateikti visu, visus duomenis ir visus e, rodiklius, E, pademonstruoti tos politikos rezultatus ir informaciją, kiek naujų darbo vietų bus sukurta. Mes turime ir ex ante įvertinimą, kalbant apie e, užimtumo skatinimos e, sritį. Pavyzdžiui, yra numatoma, kad pusantro tūkstančio naujų darbo vietų turėtų būti sukurta e, netolimoje ateityje e, žemės ūkio sektorija tačiau tas vertinimas bus atliekamas remiantis e, tam tikrų tvarkaraščių ir e, duomenimis, kuriuos gausime. Ir tos, to darbo rezultatus mes, aišku, pateiksime ir jums, e, kuomet teiksime kitą e, metinės veiklos ataskaitą. Nesu tikras, ar skurdo E, problemą yra įmanoma aptarti ar išspręsti dabar taip e, greitai, nes tai yra e, labai sudėtinga, kompleksiška problema išeinanti už bendro žemės ūkio reformos ribų. Manau, kad daugiau detalios informacijos apie tai gausime kiek vėliau. Mes žinome, kiek pinigų e, iš vieno ramščio į kitą ramstį buvo permesta e, įvairiose valstybėse narėse, nes iš jų mes esame jau gavę, gavę pirmosius ver, e, ataskaitą, pirmasis ataskaitas ir atliksime vertinimą. Ir naujosios tiesioginės išmokos buvo įgyvendinamos tik tai 2015 metais. Ir Tik tai 2016 m. spalio e, mėnesį e, buvo pateiktos visos reikalingos ataskaitos apie tai. Tai yra pernelyg e, vėlus laikas vertinti to, tų naujųjų, naujosios tiesioginių išmokų sistemos poveikį. Dėkoju. Pirmininkė, aš taip pat turiu trumpą klausimą ir Jūs gal trumpai atsakysite. Mes matėme, jog tiek tiesioginių išmokų požiūrių vietos valdžios institucijos e, e, atliko mažiau korekcinių veiksmų. Ar tai reiškia, kad tas darbas, tas, tos procedūros vyksta veiksmingiau, teisingiau ir kodėl taip yra? Ar tiesiog nebetiek daug yra tikrinama? Ar galbūt yra kitas variantas? E, jūs tiesiog pasitikite tomis įstaigomis ir kaip jos veikia? Yes, account... Pažvelgus į visą finansinių korekcijų 2015 metais mastą, tai, tai buvo yp, yp, ypatingi metai, kadangi buvo pateikt, padaryta labai daug korekcijų. Ir žvelgiant į sumas, kurios buvo e, sugražintos į ES biudžetą, tai buvo 1,2 E, milijardo eurų, lyginant su prieš tai e, buvusiais metais, kuomet buvo sugražinta 0,8 milijardo eurų. Iš tiesų. Um kalbant apie um, tam tikrus apribojimus, išmokų apribojimus, mes juos iš tikrųjų gana griežtai taikėme. Mūsų požiūris yra, e, kiek manoma, greičiau, nedelsiant, e, stengtis pašalinti trūkumus tam tikromis korekcinėmis priemonėmis, kurios yra ne tik tai procedūrinio pobūdžio, bet ir e, E, taikant naujasias techninės galimybės, kurios dabar yra įsigaliojusios remiantis naująją bendros žemės ūkio, e, e, bendrąją žemės ūkio reformą. Ir tai manau, kad tai ir davė teigiamų rezultatų. Ir to, tas klaidų kiekis iš tiesų mažėja abiejose ramščiuose. Dėkuoju. Dar vienas papildomas klausimas. E, visuomet buvo tos korekcinės priemonės ir veiksmų planai, tačiau jos neturėjo tokio teigiamo poveikio kaip šį kartą. Ar yra kažkokių požymių, kurie sakytų, jog kažką mes supratome ir dabar e, elgiamės teisingai, nes rezultatai iš tiesų yra įspūdingi. Uh, Aš galėčiau pasitelkti e, tam tikrus pavyzdžius. Pirmasis ramstis, ramstis kuriame yra nemažai e, išteklių sutelkta, yra vadinamoji LP sistema. Tai yra e, žemės ūkio naudmenų identifikavimo sistema, kuri veikia gerai ir e, buvo įgyvendinami tam tikri veiksmų planai, e, siekiant nustatyti tam tikrus trūkumus, ypač Ispanijoje ir Graikijoje, taip pat ir Prancūzijoje, tačiau Graikijoje ir Ispanijoje ypatingai. Ir mes e, pamatėme, jog buvo padarytas didžiulis darbas šių šalių nacionalinių institucijų kad e, klaidų skaičius būtų kiek manoma mažesnis. Graikijos atveju daugiau kaip 3 milijonai hektarų e, nuolat naudojamų e, ganyklų buvo iš viso iš, išbraukta, ištraukta iš sistemos, o Ispanijoje tai buvo, tas skaičius siekia 12 milijonų hektarų. Šie du pavyzdžiai rodo, kad jeigu yra tinkamai šalinamos spragos tuomet ir valstybės narės tinkamai reaguoja, tuomet yra įmanoma pasiekti gerų rezultatų. Žinoma, mes ne tik tai stengiamės pašalinti tuos trūkumus, bet ir, e, e, pavyzdžiui, praėjusiais metais sukūrėme atitinkamą mūsų direktorate e, padalinį, kuris ir sprendžia tos e, konkrečios tos mechanizmo įgyvendinimo klausimus, e, kalbant apie tiesioginės išmokas ir tinkamą jų panaudojimą. E, taip, padedam, taip pat mes padedame valstybėms narėms tinkamai spręsti tas problemas. Ja, Ačiū už svarbius ir įdomius komentarus. Ar kas norėjo pasisakyti? Atsiprašau. Žinoma, žinoma, prašau, suteiksiu jums žodį. Ačiū. Atsiprašau, kad e, vėlai atėjau, nežinau, negirdėjau jūsų viso pristatymo, bet tikriausiai jūs jau atsakėte į mano kai kurios klausimus, aš tiesiog negirdėjau. Aš esmės mano pirmoji profesija buvo rinkodaros specialistė. Ir e, bet kokiu atveju mes atsakydom e, keliasdešimt kartų per dieną į tos pačius klausimus. Ir iš tikrųjų jūs kalbėjote apie žemės ūkio bendrą politiką. Ir jūs gal galėtumėte atsisakyti šitą a, a, KPI, pavyzdžiui, a, kaip a, jinai padės mums susipažinti su visa reformuota programa ir kaip KPI gali a, padėti a, informuoti teisėjai kuros atstovus ir kaip šita KPI sistema galėtų būti paprastesnė. Galbūt šiek tiek daugiau laiko liko, aš ne, negirdėjau apie supaprastinimą. Tada mano kitas klausimas būtų, ar generalinio direktorato direktor vadovas galėtų pasakyti, ar iš tikrųjų įvyko tas paprastinimas per pastarąją reformą. E, e, ar tai padarė poveikį klaidų lygiui ir galbūt bus daugiau supaprastinimo. Tai žinau, kad uždaviau daug klausimų, tačiau gal atsakysite kolegos. Mes e, pradėjome penkias minutės po trijų. Mes dabar su įžanga, su, su pasikartojančiais klausimais, mes tikrai užgaišėme per daug. Gal atsakysite? Atsiprašau, aš trumpai atsakysiu. Aš nežinau, ar jūs atsakėte mano užduodą, dabar užduotą klausimą. Tačiau mano e, pagrindinis klausimas Jisai svarbus visose valstybės narėse, ypač vienoje valstybė narė. Kągi jūs padarėte? Kągi jūs padarėte, kai galite priešti vienu sakiniu? Kad valstybės narės išvengtų pernelyg didelio reguliavimo. Nes tai yra susiję, aišku, su, su paprasnimo, tačiau tik šiek tiek kitokiu kampu pažiūrėta. Kągi jūs padarėte? Kągi ar jūs e, e, pasakėte valstybės, valstybės narėms, kad e, užteks, nesirinkite tų jums pating, labiausiai patinkančių reguliavimo formų. Taigi mums svarbu sužinoti jūsų atsakymą ir gražinti jį mūsų rinkėjams. Pone generalinė direktoriau, kelioms minutėms, prašau. Pradėsiu nuo pastarojo klausimo, nes jisai, nes jisai trumpas ir atsakymas bus trumpas. Mūsų politika yra reglamentuojama pagrindinė teisėkto ir įgyvenimo teisėkto. Taigi politika yra reglamentuojama ES lygio. Žinoma, yra pasidalimas valdymas e, tai ir gyveninant teisės, teisės aktus mes turime tam tikrą lankstumą užtikrinti. Visi e, e, sprendimai buvo priimti 2013 metais pirmajam ramstyje Mes patvirtiname savo vystamas programas vadint e, 2013 metais. Mums reikia visų pirma nuseklumo, nes e, e, ūkininkai reikalauja stabilumo. Tai būtent kai kurie pokyčiai yra įgyveninami įgyvenimo teisės aktais. Yra jau trys supaprastinimo paketai, tai būtent ir susiję taip pat ir su žalesnė ekonomika. Aš čia neišvardysiu jums elementų, kurie yra pakankamai techniniai tų būtent teisės aktų. Tačiau dauguma e, tų e, e, elementų yra susijęs su pačiais ūkininkais, su pagalbos arba išmokų gavėjais. Mes norime sumažinti klaidų lygį, nustatydami vadinamąją geltonųjų kortelę, geltonos kortelės sistemą, tai kad sum, sumažindami galimybę skirti baudas, kaip pavyzdžiui, nedideli trūkumai yra nustatomi. Tai, tai, tai būtent tai yra pavyzdys, kaip mes e, stengiamės padėti išvengti klaidų ir suteikti galimybę valstybėms narėms atlikti administracinę kontrolę, būtent kaip taikomi, taikomas tiesioginės išmokos prieš jas galutinai patvirtinant. Tai, tai yra tokios priemonės, kurios jau praėjusiu metu birželio mėnesį yra sutiktas valstybės narėms. Ir būtent ir jos e, padeda sumažinti klaidų lygį. Kitas aspektas e, jūsų klausimo susijęs su e, KPI. Kas, kaip aš jau sakiau, yra daugybė galimybių nagrinėti šį klausimą remiantis e, bendra stebėsenos sistema. Ir e, e, tai būtent taip atsakoma į daug klausimų. Tai būtent mes parengėme atitinkamus rodiklius, kuriuos aš pristatysiu kitą kartą. Ačiū. Taigi, dabar periname prie žmogiškųjų išteklių ir saugumo kartu su Europos mokyklomis, tai ponas Markedžiano kaip tik pas mus atvyko. Pone Suka, ne. Dar, dar viena pastaba e, dėl žemės ūkio. Galbūt išsiaiškinsime dar tolesnės diskusijos. Man pirmiausia krenta į akis, kad, kad pavyzdžiui, mokėjimai iš pir, pirmojo, pirmojo ramščio pasižymi mažai e, klaidų. 8,3 procentai, tik tai 10 e, būtent prieštaravimų išreikšta dėl tų pačių klaidų, o didelė, daug klaidų yra, pirmiausia, kaimo plėtros rytyje. Tai 24 įspėjimai, o 14 atvejų tai yra daugiau negu 5 procentai klaidų lygis. Taigi padirbėti reikės. Pane Suka. Aš tik tai noriu pataisyti, ne, atsiprašau, atsiprašau, bet mes nebeturime laiko. Iš tikrųjų, e, čia iš tikrųjų ne, ne, ne 20 procentų, bet 4,99 e, procentai. Pane Suka. Atsiprašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai, e, labai greitai. 2015 komisija proaktyviai e, padėjo Europos mokykloms įgyvendinti 48 rekomendaciją pagal auditorumų vidaus auditą. Atrodo, kad iki vienos trečios tai trečdalio buvo padėta ir dabar padaryta ir buvo dirbama ties antrojo trečdaliu. Ir auditorumai teigia, kad mes darome pažangą, tačiau dar nepasiekėm galutinio tikslo. Praėjusiais metais, kai pradėjau dirbti, aš kai buvau čia, tai sakiau, komitetui, kad tam, kad ženkliai pagerintume situaciją mokyklose, mes turim peržiūrėti finansinio valdymo situaciją. Ir džiaugiuosi galėtume pasakyti, kad mes gavom vadovo leidimą dirbti ir peržiūrėti antrąjį mokyklų finansinį reglamento e, ir užtikrinti, kad bus vienas atskaito, atskaitomybės e, pareigūnas ir vienas e, licencijų išdavimo pareigūnas. Nekalbėsiu apie detalės, daug kas pasikeitė praėjusiais metais. Manau, kad pranešėjas turės klausimų ir ten met galėsiu papasakoti, ką mes darom ir kokie yra pasiekimai nuo to laiko, kai aš paskutinį kartą lankiausi čia. Kolega Celė, na ką galiu apie tai pasakyti? Europos e, mokyklos yra geras dalykas, tačiau jos brangios. Ir net jeigu yra konstatuojama, kad padaryta nemažai pažangos, dar daug reikia pagerinti. Todėl. Visą tai būtų galima, gal, galbūt būtų galima išryškinti, kurios konkrečios mokyklos prisidėjo prie tokio didelio išlaidų padidėjimo. Ar yra kokia nors vykdoma vidinė kontrolė, jeigu taip, ar tai yra kaip nors vertinama, stebima, uh, ir kokios priemonės buvo pritaikytos, kad e, e, įgyvendinant tinkamai, įgyvendinant viešųjų pirkimų taisyklės, nes tai taip pat e, didina išlaidas. Dėl to labai svarbu, kad viešiai pirkimai vyktų tinkamai pagal visas taisyklės. Uh, you, uh... Dėkuoju, pirmininkė. Taigi, manau, reikia, ką reikia jums pasakyti, nes tai labai svarbu. Šiais metais pirmą kartą ataskaitos apie 2015 buvo, 15 e, mes naudojom šitą programą ir pagal tarptautinio viešojo sektoriaus atskaitomybės e, standartus mes, mes naudojame mokyklose, taip pat yra keturių į, princ, keturių, keturių į, prin, į principas. Taip pat e, vykdome rizikos analizę kur yra individualios mokyklos, kurios atlieka šitą analizę ir vėliau e, peržiūrime pagal bitinės kontrolės koordinatorių. Toliau perėsti prie viešojo pirkimo klausimo. Mes deramės, bendradarbiaujame su mokyklomis pagal ir teikiame joms visą pagalbą ir kaip turėtų vykti pirkimai ir kaip turėtų vykti vidinė kontrolė. Ir mes norime, kad Europos mokyklos būtų susijėtos su komisijos viešųjų pirkimų procedūromis pagal atitinkamus principus, nes taip sumažins administracinę naštą ir galimas rizikas, su kuriomis gali mokyklos susidurti. Dar daugiau mes atliekame mokymus ir mm, solo, budžet generalinio, direkt, generalinio direktoratu. Ir mm, mes atnaujiname ir vidinės kontrolės standartus. Daug mm, darbo buvo atlikta ir tikiuosi, kad kitais metais mes galėsim pasakyti, taip, iš tikrųjų padarėm didesnę pažangą, bet kalbant apie valdysenos klausimus, tikimės, kad bus vienas leidimus išduodamis pareigūnams iki 18, o vienas e, ataskaitų tikimo e, pareigūnas iki 20 metų, nes, na, žinote, e, yra dėl valdysenos komisija turi tą, tik vieną balsą ir kad visi nariai įsipareigos į dirbti taip pat ryštingai kaip ir komisija. Dziękuję. Liberackis. Dėkoju. Ir mes tu, nu, Celer, taip pat klausim, kodėl taip yra brangu. Ar yra koks nors kainų stebėjimas, ar galima palyginti Europos mokyklo kainas ir e, tai yra kainų klausimas, kaštų klausimas, ir taip pat yra nepagristos e, kainos, ar čia yra pelnas kažkoks e, nauda. Ar komisija to, to nestebi, netaiko ne, ne kontrolės, prašyčiau atsakymą. Thank you. Frau Generaldirektorin, bitte. Ne generalinio direktorato vadovą, prašau. So, thank you very much um, for giving me the floor. Dėkuoju už suteiktą žodį. Visų pirma, laba diena visiems. Aš esu mūsų iš Europos mokyklų generalinio direktorato, kai dėl mm, kaštų, dėl kainų mokyklose, tai yra klausimas, kurį mes sprendžiame visą eilę metų ir mes darom viską, kas įmanoma, kad situacija būtų kontroliuojama. Noriu Jūs informuoti, kad 85 procentai e, visų kaštų Europos mokyklose ir sudaro e, atlyginimas darbuotojams, kurie dirba Europos mokyklose. Tai yra susijęs su mokinių skaičiumi mokyklose, kuris nuolat auga. Ir um, vis dėlto dar dedame daug pastangų tam, kad sumažintume vidutinę na, vieno mokinio kainą, jeigu taip galim pasakyti, E, mokykloje. Aš atsiprašau, aš nesu pasirengęs atsakyti į tokį konkretų klausimą. Aš galėčiau pateikti tikstesnių elementų, tikstesnių detalių šiek tiek vėliau, tačiau yra aišku, kad mes tikrai e, stengiamės sumažinti e, išlaidas vienam mokiniui. Na, neseniai priimtas sprendimas buvo priimtas, kad būtų sumažintas atlyginimas tiek e, darbuotojams, tiek vietos jie e, įdarbinti tiems mokytojams ir administraciniam aparatui. Ir per, turim pasakyti, kad vis dėlto per, tai buvo priimta anksčiau, tačiau jau dabar yra taikoma ir kiekvienais metais antrailininkai yra atleidžiami ir įdarbinimi nauji, kurie na, kainuoja mažiau. Ir kiekvienais metais yra priimami nauji mokytojai ir auga mokinių skaičius, bet mokytojai yra įdarbinimi pagal naują e, atlyginimų schemą. Ir informuoju, na, grubiai tariant, atlyginimų sumažėjimas yra, na, maždaug 20 procentų ankstesnio atlyginimo. Vielleicht wäre es gut, wenn wir auch mal, wenn wir in Erfahrung bringen könnten. Būtų gerai, jeigu sužinotume, kiek, kokios vidutinės išlaidos tenka vienam mokiniui Europos mokykloje ir, pavyzdžiui, Belgijos mok, tradicinėje mokykloje. Galbūt geriau orientuotis galėtumėme. Yeah. Ja. Uh, just two issues. First, concerning... Um... Na, e, pora dalykų. Na, klausimas, ar komisija kontroliuoja mokyklas. Galbūt žinote, kad yra valdysenos situacija, ir e, komisija, e, mokyklas kontroliuoja kontrol, kontrolės sugeba dybą ir komisija turi tik vieną balsą šitoje valdyboje, mes turim vieną balsą, bet aišku, kad mes neturim veto teisės, kuri leistų e, mums e, daugiau pasisakyti, kai dėl kaštų yra vykdoma nuolatinė kontrolė, stebėjimas, tai atlieka ta vadovaujanti valdyba ir e, Manau, kad tuos duomenys mes turim, tačiau reikia pažiūrėti, kiek galima palyginti tuos duomenys su e, kitų e, tipų mokyklomis, tačiau, kaip sakiau, duomenys yra. Ja, dann darf ich darum bitten, dass wir den Jahresbericht auch bekommen. Ar galėtume paprašyti irgi gauti tą metinę ataskaitą, kadangi tuose, to informacijoje, kurią mes gavome, negaliu rasti tų skaičių. Gerai, dėkoju. Ar kolegos dar turi klausimų? Kolega Celer, užbaigsite? Mes jau patyrėme, kad taryba um, ignoravo mūsų reikalavimus. Tačiau kalbant apie Europos mokyklų finansavimą, jo, jis yra vykdomas 60 procentų tiesiogiai iš ES biudžeto, dėl to valstybės narės mums nesudaro sąlygų kažkaip tai e, daryti įtaką. Net jeigu, jeigu mes dėl ko nors nesutinkame, mes negalime nieko padaryti. Tačiau jeigu taip bus ir toliau, mes e, atrodom gana neįtikinamai. Pirmininkė, ponė Zuka, gal jūs norėtumėte kažką pakomentuoti? Na, apie tai mes kalbėjome ir praeisiais metais ir sakėme, kad jeigu e, mes nenorime biudžeto vykdymo, Ir jeigu nenorime skirti finansavimo, tai paveiks 26 tūkstančius vaikų. Tai yra dėl to labai sudėtinga imtis priemonių, kurios neleis mokykloms toliau veikti. Todėl mes manome, jog turime dėti visas pastangas ir tą mes ir darome, tai yra stengtis pagerinti situaciją. Tačiau galų gale mes jau kalbame apie 26 vaikų, tūkstančių vaikų švietimą. Jawohl, und, um, glaub, in... Pirmininkė, taip, iš tiesų, Aš manau, mes e, toliau palaikysime ryšius spręsdami šios klausimus. Norėčiau, kad jūs mums teiktumėte visuomet pačią naujausią informaciją, nes mes šią temą užsimame ganėtinai retai. Žmogiškų išteklių tema čia yra retai, kad aptariama. Mes galėtume daugiau dėmesio tam skirti. Dėkoju, kad atvykote ir tęsime toliau. Jei teisingai suprantu, e, toliau kalbės ponas Manzervizi, jei aš neklystu. Prašau. Thank you, thank you very much, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai pateiksiu Jums pagrindinius elementus mūsų darbo, kalbant apie 2015 metų veiklos ataskaitą. E, porą dalykų, tai yra priemonė susijusi su Afrikos, e, parama Afrikai ir kitas dalykas. Dviejų procentų klaidų lygis. Mm, mes konstatavome, kad šeštajame ramstyje, nuo trečio iki šešto ramščio, kuriuos mes E, vertiname, įvertiname jo, jų poveikį. Mes matėme, jog buvo tam tikrų netitikimų taisyklėms, ypač kalbant apie senasias viešųjų pirkimų taisyklės. Taip pat matėme, jog e, tai, Afrikos taikos priemoniai skirtos priemonės, e, šiai priemoniai skirtos finansavimas didėjo. Tai yra suprantama, nes tai, tai yra susijęs su taikos įtvirtinimu. Ir E, čia mes susidurėme su tam tikra rizika, tai yra konkrečiai 8 milijardais, e, kurie yra skiriami šiai priemoniai įgyvendinti. Ir mes e, taip pat taikome, taikome papildomas priemonės, kurios, kuriomis tengiamės pagerinti situaciją. Kitas dalykas yra susijęs su 2 procentų klaidų riba. E, tai yra tam tikras standartas, kuriuo siekiama įvertinti padėtį. Ir mes, pristatydami situaciją, stengiamės nustatyti ir pateikti, pateikti informaciją apie tai, kaip buvo nustatyta, e, nustatytos tos e, klaidos, kokiuose konkrečiai sritise ir kaip jas būtų galima pašalinti. E, e, čia labai svarbus ir valdysinos klausimas, ypač tarptautinių organizacijų kontekste, tai yra labai svarbus subjektai. Dėl to mes manome, kad tai labai svarbu e, siekiant nustatyti tas priežastis tinkamai su jumis bendradarbiauti. Ir su tomis klaidomis, su klaidų lygiu susijusi suma yra 70 milijonų eurų. O bendra suma siekia 2,587 milijardo eurų. E, paskutinė naujausia priemonė buvo e, e, pradėta taikyti šių metų Liepos mėnesį, buvo įtvirtintas išplėstas kontrolės mechanizmas ir kiti mechanizmai, kad būtų išspręstos tos klaidų problemos. Jeigu norite, aš galiu taip pat pasakyti, ką mes padarėme, kad apribotume, mažintumėme riziką taikant Afrikos taikos priemonę norėčiau pabrėžti ir kitą labai svarbų faktas. Tai yra, kad nepaisant to, kad mes e, e, daugiau mažiau liekame ties, ties dviem procentais, mes nuo 2012 metais e, e, e, rodiklio, kuris siekia 3,63 procento, sumažinome jį iki 2,2 procentų 15 metais. Tai yra geras rezultatas, kuris rodo, ką, kad mes nuveikėme nemenką darbą. O kalbant apie Afrikos taikos priemonę, tai yra sudėtingiau, tačiau mes esame savo e, e, generalinėme e, direktorate sukūrė atitinkamą padalinį, kuris sprendžia būtent šį klausimą. Ir taip pat ir bendradarbiavame su Afrikos Sąjungos komisija Adisabeboje ir kas, kas ketvirtį susit, vykstame į susitikimus. Ir taip pat darome, nuolat stebime kiekvieną finansinį sandorį Tačiau e, tai, tas, ta priemonė gyvendinama ir per. E, taikoma kariai, būtent kareiviams ir prie jos gyvendinimo prisideda ir trečiosios šalis, tai yra Afrikos valstybės, kurios prisideda taip pat. Ir mes visuomet lankščiai sprendžiame dėl tų lėšų didinimo ar mažinimo, e, kuomet kalbame būtent apie šios priemonės taikymą. Ačiū, ačiū. A, dabar pranešėjas, prašau. Ačiū. Praeisiais metais biudžeto kontrolės komitetas kaip tik kritikavo jūsų generalinį direktorą, direktoratą, kad buvo apžvalga nepakankama. Na gerai, šitą klaidų lygį sumažėjo, 2,2 procentai. Bet ką reiškia šitas patikinimo pareiškimas, jeigu a, apskritai a, yra pateikiamas a, pateikima išlyga, tikrinimo išlyga dėl, dėl viso biudžeto. Pirmiausia, tiesioginės dotacijos ir finansavimas tarptautinių arba vietos agentūrų bei institucijų. Tai yra pirmiausia susijęs su klaidomis. Iš esmės, e, čia, čia kalbama apie bendro pabudžio išlygą. Mes taip pat norėtume sužinoti, kokios tarptautinės organizacijos yra susijusios būtent su, su tomis klaidomis ir kokios klaidos buvo padarytos. African Peace Facility, e, tai yra taikos užtikrinimo priemonė, e, mums rūpi ir toliau. nes e, pinigai perduodami tik tai per vieną organizaciją ir jūs generalinis direktoratas e, įvertino e, šią įmonę ir kalbant apie sąskaitybą, tai ši įmonė, būtent per kurią vyksta tie mokėjimai, tai ne, neišlaikė, ne, negavo teigiamų įvertinimų, o to šio atveju mes kalbame apie įmonę, per kurią finansuojama e, visa armija. Ir e, tai čia mes tai kalbame ne apie tai, kad apie demokratiją atveriamos durys. Čia dabar iš esmės e, kalbama apie tai, kad, kad karinės pajėgos dabar kovoja su opozicija, jos yra finansuojamos iš mūsų lėšų. Tai, tai reiškia, kad šita priemonė taikos užtikrinimo turėtų mums rūpėti labiau, mes turėtume ją labiau panagrinėti. Kitas klausimas. E, praėjusiais metais mes e, įvertiname e, išorės pagalbos ataskaitas, buvo prieštaringos diskusijos parlamente būtent šio klausimo, ar komisija pritarė šioms, šioms išvadams ir rekomendacijoms, kurias pateikė parlamentas. Parlamentas kritikavo EMER, EMR nėra. Tai būtent nėra atspindėta metinėse ataskaitose, nors tai yra finansinio reglamento nuostatose nustatyta ir konfidencialiai yra pateikiama būtent ši specifinė ataskaita. Ir a, iš esmės dabar a, pavėluotai yra įgyvendinamos priemonės susijusios būtent su Amerikė ir kokias priemonės taikys komisija, kad šios klaidos būtų ištaisytos, pane generalinė direktorių. Ačiū. Dabar kalbant apie klaidų lygį, aš a, a, pakartosiu, kad jis atitinka 2,2 procentų, 2,2 procentų lyginė 2,5 O tas skirtingas būdas, kaip mes nustatome dabar klaidas, iš tikrųjų buvo naudingas, tai patikė mums parlamentas ir mes jo naudojame. Dabar kalbant apie tarptautinės organizacijas. Tai yra labai svarbu, nes 2015 metais DEFCO sumokėjo 1,2 milijardus eurų tarptautiniai organizacijai. E, Tai būtent tai toks yra faktas, o dabar 49 procentai šios sumos yra, yra mokėta per jungtinių tautų e, sistemos organizaciją. 10 procentų per pasaulio banko grupę, 41 procentas per kitą per kitą organizaciją, tai skaitant regioninės organizacijas. Dabar grįšiu prie to vėliau. Dabar kalbant apie dažniausias klaidas. Tai, tai būtent nebuvo pateikti dokumentai. Tai taip pat ta taikoma ir tiesioginiai valdysenai. Dabar dėl tų trūkstamų dokumentų. Tai e, e, e, doku, dokumentų, dokumentai nepateikti dėl tam tikrų taisyklių, kurie taikomi jungtinėje, jungtinėse tautose, jų agentūrose, nes, jos, nes tie dokumentai yra konfidencialūs. Antras, tai tos, to, ta veikla, kurią mes tyrėme, nagrinėdami klaidas, būtent buvo tas klaidų lygis buvo nustatytas per 12 mėnesių laikotarpį, kuris skirtas būtent toms klaidoms nustatyti. Ir a, todėl pasibaigus tam, tam laikotarpiui, sakykime, nebesižvelgiama į kitus duomenis. Todėl vat, klaidų yra daugiau negu 2 procentai. Kągi mes padarėme, kad galėtume išvengti tų klaidų? Vienas dalykas. Tai yra veiksmai, o kuriais nutraukiamas neti, netiesioginis valdymas jeigu mes matome, kad e, pažydžiamas taisyklės, mes keičiame atinkamas taisyklės būtent e, įvertinimo misijoms. Tai būtent mes, e, mes pirmiausia, tai, tai taikome pirmiausia tos misijoms, kurios susipažįsta su konfidencialiais dokumentais. Kitas dalykas, mes taip pat nagrinėjame, kokios sumos buvo sumokėtos tarptautinė organizacija ir aptariame tas sumas. Uh, Taip pasaulio bankė ir Tarptautinio valiutos fondė aš, aš būtent ir dalyvau bendrame posėdėje. Mes norėtume įdėti atitinkamą e, dar vieną pakopą. Tai, tai reiškia, kad e, mūsų finansinė veikla būtų įterpta į tam tikrą strateginę struktūrą, nes ES norėtų būtent sudaryti e, sutartį su Tarptautiniu valinius fondu, su Pasaulio banku, kad būtų aiškiau, kągi mes darome, kokie prie, dėl kokios priežasties ir gautume atinkamus atsakymus. Nes a, a, iš esmės tos lėšos yra skiriamos a, skubioms reikmėms a, ir tos reikmės ne visada apibrėžiamas. A, Ir e, mes, mes dabar, kaip tik tai su Pasaulio banku, kaip tik tai e, ir aptarėme tą galimybę, kaip tik apžvelgti visą bendrą situaciją geografinę. Ir tai su Tarptautiniu valiutų fondu tas pats ir, ir kita tarptautinė organizacija. Mes siekiame nusatyti, kad būtų tam tikra pridėtinė vertė mūsų bendradarbiavimo. Žinau, bet tai priklauso ir nuo kitų elementų. Dabar šitas Afrikos taikos palaikamo priemonės. Na taip. Mes žinome, koks jautrus šitas klausimas. Mes a, a, būtent atkreipim dėmesį į a, e, kelis veiksnius. A, ir Afrikos e, sąjunga būtent yra remiama Europos sąjungos, skatinamas dialogas, nes komisijos vicepirmininkas būtent užsijima šią klausimus atlieka svarbiausią vaidmenį, kad, kad, kad, kad visos organizacijos veiktų stengiamasi. Taip, tai būtent šis aspektas yra svarbus. Aš e, tikrai suprantu jūsų rūpestę. Kalbant e, šį specifinį klausimą dėl, dėl to, kad, kad e, kai kurios, e, sakykime, valstybės, kurios siunčia savo kariuomenę, ar iš tikrųjų jis prisideda prie demokratijos plėtros. Na, čia iš tikrųjų susiję tai su atinkama situacija. Mes tengiamės nustatyti, kur yra siunčiamos lėšos, kokia yra suma. Mes norime sumažinti tą riziką, kad mes iš anksto finansuosime E, atitinkamas valstybės kariuomenė, mes, mes taikome atitinkamas ribojančias priemonės. Mes turime užtikrinti, e, kad, sakykime, kad e, tai valstybei sumokamos lėšos jūs patektų Europos, į Amerikos Sąjungos biudžetą ir iš jų tada būtų finansuojami taikos palaikymo kareiviai. Taigi, bet tokiu atveju mes žinoma turime stebėti ir kontroliuoti visą situaciją, kad būtent e, demokratinis procesas būtų užtikrintas. Bet e, mes nenorime finansuoti kariuomenę, mes norime jų indėlį e, finansuoti į taikos palaikymo procesą. Dabar kalbant apie klausimą susijusi. Kas IMA. Ja. Taigi, aš e, manau, kad čia kažkoks nesusipratimas. E, tai šis klausimas yra susijęs e, su, su šizoforo spalvomis. Geltona, žalia ir raudona. Ir oranžinė. Na, iš esmės e, e, pati sistema, galbūt čia sudaro įspūdis, kad joje padaroma klaidų, bet yra tam tikros rizikos čia nurodomos. Oranžinė arba raudona e, nerodo, nesako, kad projektas yra nepavykęs. Tai, tiesiog nurodoma, kad, sakykime, reikia imtis tam tikrų priemonių, kad tas projektas pavyktų nes kitaip jisai bus negyvenintas. Tai būtent tos spalvas tam ir padeda. Tai yra e, rodikliai. Tai nereiškia, e, kad, sakykime, jeigu pažymėta kažkokia raudona spalva projektas, e, kad jisai bus nebus įgyventas. Tiesiog reikia, kad reikia nurodyti, kad reikia imtis tam tikrų priemonių. Na, iš esmės, šiame sektorėje mes galime nugalėti jūs, jūsų paties ginklais. Nes būtent jūs praėjusiais metais atlikote vertinimą, uh, šios priemonės ir panas Seleris paklausė, kodėl nepridėjate šitą ataskaitą prie jūsų menės ataskaitos. Gal galėtumėt atsakyti ir šį klausimą? Look, I, I think uh, that I cannot explain. Na, manau, kad negaliu paaiškinti dabar, nes aš nesu atsakingas asmuo, na, aš galbūt galėsiu atsakyti per kitą posėdį. Ką reikia daryti, aš padarysiu. Dėkuoju. Bet vis tiek būtų gerai žinoti, kodėl negalime gauti tos informacijos. Mums tos informacijos reikia, nors ją gauna taryba. Mes rengėme savo e, dokumentą šiuo klausimu. Kol, kolega Saba norėtų pasisakyti. Thank you, Chair. Uh, thank you, Mr. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ponė Markovistė. Turiu vieną klausimą jums apie šviesoforą. Manau, kad kai kurie iš mūsų galbūt mato, kad tai yra problema, ne tai, ką jūs apibūdinote, kad čia nebūtinai yra e, nesėkmė, bet rizika. Bet problema yra tai, kad jeigu kalbėsim apie šviesoforą, niekada neužsidega žalia. Ir būtent toks trupestis buvo ir išlieka, kad daug projektų yra raudoni arba oranžiniai, bet mes norim, kad, kad jie taptų žaliais. Ir jeigu yra tas nejudėjimas be galo, tai tuomet kyla rūpestis. I, I, I Aš visiškai sutinku ir tai yra, šis savoras yra darbo metodas, bet jeigu yra e, nesėkmė, tada mes nurodysim klaidų lygį. Mes turim atrasti tarptų 2,2 procentų klaidų lygio ir nurodyti, kokios yra priemonės, kokiu, kokios mūsų pastangos. Aišku, yra rizika, bet nebūtinai nesėkmė, jeigu jūs matysim, kad CPI tai yra reikalingi, kurie nurodytų keisti esamą padėtį, tai gerai, bet mes turim metodą, kuris yra protingas ir intervencijos pajėgumai, kurie, yra, kurie sukelia šitas metodas ir rezultatas, kad klaidų lygis mažėja ir nuolatinis mažėjimas rodo, kad jeigu nėra žalios galutiniam vaizde, tai yra bent jau artėjimą prie to žalios spalvos. Ir detaliau būtų galima pamatyti, jei ar šita priemonė yra pakankamai gera ar ne. Ta priemonė. Um, remiasi tuo, ką pasiūlė mūsų delegacija, tai yra sukurti tinkamą sistemą, e, bitinę sistemą, kuri įtraukia net neveiklos ataskaitą mūsų e, direktorate ir taip pat delegacijų ataskaitas, kad būtų galima atsekti visas išmokas. Dėl to tikrai reikia siekti, kad būtų kuo daugiau žalios spalvos. Na, bet kai yra metodas, jūs jį naudojat ir siekim, kad rezultatas būtų e, tinkamas. Siekinys tai yra 2,5 procento. Ir indikatoriai, vis indikatoriai rodo, kad mes, kad mūsų padėtis gerėja, kad e, situacija gerėja. Ir uh E, neužbaigtų e, projektų skaičius taip pat mažėja, taigi sistema veikia geriau ir vadinasi, indikatoriai vaidina savo vaidmenį. Kolegi Kaja, bitte. Ähm, Ačiū. Aš pasisakau už tai, kad e, mūsų komitetas šią temą intensyviai svarstytų. Praėjusiais metais buvau kiek išsigandęs, kai perskaičiau vieną e, straipsnį vokiečių spaudoje pernai apie šio komiteto veiklą, kuri susijusi su 50 procentų ES išorės veiksmų ir yra neva visiškai bevaisi. Aš e, pats labai daug dėmesio skyriau tas, siekdamas išsiaiškinti, kaipgi visa ta sistema veikia. Ir manau, kad mums čia taip pat reikėtų uh, daugiau dėmesio skirti šiems klausimams. Ir e, gauti iš, informa... iš komisijos kiek manoma daugiau informacijos, kad tinkamai interpretuotume tai, ką sužinome. Uh, Šios, ši ata, šios ataskaitos e, kai kurių, e, pavyzdžiui, Vokietijos ir kitų nevyriausybinio organizacijų atstovams e, sukėlė nemenką susirūpinimą. Ar Europos parlamentas šiais klausimais E, iš tiesų siekia sunaikinti, sugriauti ES vystimosi ar e, e, tarptautinio bendradarbiavimo politiką. Mes diskutuojame apie komisijos valdymo priemonę ir turėtume džiaugtis, kad jie egzistuoja, nes tai yra iš ankstinio įspėjimo sistema. Aš iš savo privačios veiklos prieš pradėdamas dirbti čia žinau šią sistemą, kuri padeda išsiaiškinti, kiek kokiuose vietose yra e, trūkumų, e, kurios reikėtų pašalinti, kad išvengtumėme e, žalos. Jeigu to nebūtų, tuomet stambėjai ES tarptautiniai projektai galėtų, turėtų, galėtų žlugti. Taigi mes esame suinteresuoti tuo, kad ES kiek įmanoma efektyviau, naudodama savo lėšas, pasiektų savo tikslų, tačiau e, gaudami iš komisijos visus dokumentus, turėtumėme su tą informacija elgtis labai protingai ir, iš, ir išmintingai ją vertinti. Taigi mums reikia priemonių, kurios padėtų siekti politinių tikslų ir kad tie tikslai būtų pateisinami. Ir stengtis e, e, at, ne e, nepabloginti padėties dar labiau, kad nepadaryti dar daugiau bereikalingos žalos, kaip apie tai kalbėjo Špygel savaitraštis. Dėkuoju. Genau, Direktor, bitte. Well, this, uh, uh can... Manau, kad uh, um, mes čia, mūsų nuomonės gali stipriai nutolti. Aš sutinku, kad e, pastaruoju metu tokio, toks mąstymas yra teisingas ir mus verčia suvokti, e, kad e, yra nuolat e, atakuojama vystimosi politika dėl tam tikrų interesų, suinteresuotumo, kuris yra pagristas. Ir mes patiriame spaudimą e, dirbdami ilgalaikių pagrindų. Todėl kartais kyla problemų. Pavyzdžiui, investuojant į švietimą ir sveikato apsaugą skurdžiausiose valstybėse, pavyzdžiui, Malyje, yra indėlis kovoti su e, neteisėta migracija, nes tai daro poveikį e, tos, to, tos šalies vidiniams procesams. Tai yra tik pavyzdys. Ir taip mes dirbame. Kartais tai e, vis dėlto e, skatina tam tikras neteisingas interpretacijas, mūsų darbo interpretacijas, tačiau tuo pat metu skatina mus e, dirbti efektyviau, skaidriau, informuoti apie tai, ką mes darome. Aš sutinku su jumis, ką jūs sakote. Tai yra mūsų valdymo instrumento skaidrumo tam tikras elementas, kad e, mes turime daryti viską, kad būtų visiems aišku, ką mes išleidžiame ir kodėl išleidžiame. Tiek aš galiu pasakyti, reaguodamas į tai, ką Jūs pasakėte. Jeigu leisite, ponė pirmininkė, mano kolegos e, e, galėjo taip pat apie tai pasakyti. MRA Europos parlamentui 14 e, ir 15 metais pateikė savo ataskaitas. Aš nežinau, ar jums to užteko, ar jūs galvojate, kad mes nepakankamai jūs informuojame. Aš esu pasirengęs apie tai diskutuoti, bet dabar norėjau tai paminėti. Pirmininkė, problema yra konfidencialumas. Ir e, visi visuomet mums sako, jog informacija yra konfidenciali, nors tai netitinka tarp institucinio susitarimo principų dėl e, dokumentų e, konfidencialumo. Ir tai mums kelia kliūčių dirbti su tais dokumentais, su tą informacija. Aš manau, kad mums reikia su jais dirbti, kadangi jie e, mums parodo realią situaciją. Tai yra dokumentai, kuriu, pagal kuriuos mes galime spręsti, e, kaip vyksta tas, tas e, e, valdymas, kaip veikia tas valdymo instrumentas. Norėčiau žinoti, ką jūs konkrečiai šiais metais nuveikėte teikdami ataskaitas ir kaip tie projektai, kuriuos jūs minėjote, nors tai buvo tik trumpas paminėjimas, kaip jie pasiteisino. Aš suprantu, kad e, visa tai e, buvo ilg, labai ilgalaikio darbo, intensyvaus darbo rezultatas. Aš tiesiog norėčiau, kad mes e, nustotumėme vieni kitiems meluoti. Jeigu projektai nevyksta ir stringa trečiosiose šalyse, dažnai taip yra, kad vyks, kyla problemų, yra dėlsiama, tuomet ta klaidų. Uh, uh, tas klaidų lygis stipriai išauga. Tad jeigu mes tą konstatuotumėme, tuomet galėtumėme daryti spaudimą kitų projektų atšvilgių, kad jie būtų tinkamai gyvendinti ir laiku, ir e, veiksmingai. Tačiau mes nieko nežinome, žinome tik tai, kad daugelie šalių padėtis yra sudėtinga, tačiau mums reikia konkrečių tų projektų rezultatų, mes turime apie juos turėti informaciją. E, Jeigu mes žinotume, kad jog, jog rezultatai geresni, nėra geresni, negalime tikėtis geresnių rezultatų gyvendinant tos projektus, tuomet e, galime galvoti apie tai, kaip kitus projektus įgyvendinti, kad jie būtų e, tinkamiau vykdomi. Žinoma, darbo yra daug e, ir yra tam tikrų procedūrinių, techninių kliūčių dėl duomenų formatavimo ir panašiai, tačiau uh, jeigu mes turime e, galimybės, kuomet mes turime galimybės su, su tais dokumentais, tą informaciją susipažinti e, be didelių pastangų, e, mes pasieksime geresnis, visi kartu pasieksime geresnių rezultatų, galėdami konstatuoti, kad yra kažkokių silpnųjų vietų, o ne tik tai spėliodami apie jas. I mean, Be to, kad sakiau, jog mes visi esame e, pasiryžę komisijoje gerinti e, tai, ką darome ir rodyti savo darbo rezultatus ir aš dėl to ir pateikiau pavyzdžių kurie parodė, jog e, tai yra labai svarbus darbas, bet kita vertus buvo kritikuojami tam tikrų parlamento narių. Taigi tai yra sažininga diskusija, ir ji vyksta įvairiose politikos sritise, o kalbant apie, apie DMA, mes iš tiesų dar galime daug ką pagerinti, tačiau aš nenoriu čia būti e, e, vienintelis laukia karys, tai yra vidinė, e, vidinė ataskaita. Tai yra veiklos ataskaita, kurią rengia daug, daug žmonių, Tai yra dokumentas, kuris yra pagrindas e, e, spręsti dėl tolesnių veiksmų. Tačiau žinoma, mes galime viskas paprastinti jums ir bendrai Europos parlamentui, e, siekiant pagerinti jūsų supratimą apie tai, kaip yra naudojami vietoje pinigai ir kokie yra to pinigų panaudojimo rezultatai, jeigu, jeigu jums to reikia, tai yra viskas aišku, mes jums teikiame informaciją, tačiau yra tam tikrų apribojimų. Jeigu uh, iš mūsų tos, tos informacijos reikalauja įvairios jūsų struktūros, delegacijos, po, e, taip pat delegacijoms pavaldžios e, struktūros, tuomet viskas tampa labai sudėtinga. Tačiau aš suprantu šio proceso uh, svarbą. Noriu pateikti Jums migracijų, migraciją susijusi pavyzdį. Uh, Mums reikia tam tikro aiškumo apie tai, tai yra, jums reikia to aiškumo apie tai, ką mes darome, tačiau, aišku, galbūt mes e, mūsų darbą vertiname skirtingai. Pirmininkė, Ka, kągi jūs darote su savo ataskaita ir tais duomenimis ataskaitoje? Mes juos ją pateikėme e, atitinkamiems e, direktoratams, yra įvertinami visi tie duomenys ir jeigu yra padaroma ta pati išvada, kokią padarėme mes, tuomet viskas būna aišku ir e, reikalas būna užbaigtas. There is no processing of data of all, comparison of all the projects of, in all the reports mentioned. This KPIs are mentioned in all reports and these. Visi projektai yra e, minimi toje ataskaitoje. Ir yra vertinamos visų delegacijų vadovų darbo rezultatas. Taip, tai yra daroma, tai yra atliekama, yra valdomas finansinis valdymas, taip pat e, darbo kokybė, e, taip pat e, tai, kaip yra įgyvendinami politiniai tikslai, tačiau ne, šiame, ne šioje struktūroje. Jie yra tik tai viso to proceso dalis pagrindinis mūsų tikslas yra įvertinti ne tik tai kokybę, bet ir kiekybinius rodiklius. Pirmininkė, būtų gerai, jeigu jūs galėtumėte pasidalinti šiuo dokumentu su mumis. Kitas kalbės kolega Ajala Zendar. Vamos a ver, querida presidenta, yo creo que el problema que tenemos aquí es que usted... Taip, mėla e, ponė pirmininkė. Problema yra ta, kad kad jūs praėjusiais metais pateikėte ataskaitas, kurios neturėjo būti publikuotos. Komisijai, žinoma, reikia vidaus valdymo priemonių. Ir čia atkreipiamas tik tai tai dėmesys, kad būtent reikia tokių priemonių, bet būtų labai smagu, jeigu mes galėtume pamatyti, kodėl kai kurios valstybės pavyzdžiui, jiems uždegama žalia šviesa, nors, nors jos turi problemų. O, o kitos valstybės, kurios tenkėsi, e, joms yra užkirtamas kelias. Taigi būtent e, komisija mums e, niekada nekėlė problemų, jeigu mes norėjome sustikti vidaus lygių. Aš norėčiau tik tai atkreipti dėmesį, kad visų pirma, kad vidaus dokumentų niekas neplatina. Ir e, iš esmės, jeigu mes savo vidinius dokumentus publikuotume, kas vyksta frakcijose, tai mes kiekvieną, kiekvieną dieną taip pat atsidurtume žiniasklaidos akiratyje. Tas pats atsitiko ir su komisija. Taigi tokio populizmo aš nepripažįstu ir jam nepritariu. Jeigu jūs taip norite daryti toliau, ponė Mansevisi, tai iš tikrųjų tai vis bus pateikiamas ataskaitos, kurios nieko nereiškia. Niekas nenorės kelti savo grėsmės. Taip dabar mes prarasime e, labai naudingą priemonę, naudingą ir mums, ir komisijai. Taigi, ką jūs padarėte praėjusiais metais, tai buvo neteisinga, Ir tai nepadeda nei fondams, nei piliečiams, kurie pasinaudoja tų fondų lėšomis. Jeigu jūs taip darysite ir toliau, tai mes įprasime dar vieną priemonę, o tai yra svarbios valdymo priemonės. Jeigu įsivaizduokite, jeigu Vokietijos institucijos darytų taip pat, tai būtent platinti kanclerės dokumentus, tai tik, tik kas tada būtų? Aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų ne, jūs esate neteisi kolegė. Aš nieko neplatinau. Posėdis su generaliniu direktoratu buvo uždaras ir dokumentai nebuvo platinami tinklalapyje. Mes darbo dokumentų neplatiname. Iš esmės, jeigu mes negalėtume dirbti su tokiais dokumentais, tai iš esmės mes galime ir visai nepasidžiauti. Uh, Taigi, žinoma, mums reikia tokių dokumentų, kad mes galėtume daryti išvadas, tai yra mūsų užduotis ir, ir tam mes esame išrinkti, bent jau aš turiu panas Sarvamą. Taip, a, a, ačiū, panė pirmininkė. Taigi, vėl nuo pradžių pradedame. Bet aš tai nesakysiu. Pone Ajala Sender kaip tik tai a, minėjo populizmą. Tai yra, aš manau, pagrindinis žodis. A, E, aš pateiksiu savo požiūrį į šią problemą. Man, man atrodo, kad tai yra tragiška. Būtent e, tai, kad mūsų darbas šiame kabinete yra, yra vertinamas kaip populizmas. Aš visiškai pritariu tam, ką pirmininkė padarė su dokumentais, nes būtent tai yra, tai yra būtent prieš, prieš, priešingas dalykas. Mes kaip tik, kaip tik stabdome populizmą. Nes ponas Manservysi būtent patikė Malio pavyzdį. Tai e, čia šitas problema nuskamba bendrame problemų kontekste. Galbūt neįmanoma pateikti kiekybinį rodiklį, patikrinti informaciją būtent e, apie tai, ar tai, ką mes darome skurdžiausiose valstybėse, iš esmės e, padeda stabdyti migracijos rautą. Na gerai, dabar grįžkime prie populizmo, kurį jūs minėjote, Ines. E, Europos mokesčių mokėtojai, visuomenė, visi jie Nesvarbu, ar e, Špygelio žurnale pasirodys, ar žiniasklaidoje kur nors pasirodys e, tos istorijos. Jie galvoja apie mus. A, a, tai, tai, tai, tai būtent ne, jie galvoja, ar mes gauname tai, už ką mes mokame. Tai yra įdomus dalykas. E, tai, tai, tai, aš galėčiau būti populistas, aš galėčiau paklausti jūsų. Ir dabar štai tai ir paklausiu. Būtent tam, kad e, galėtume išsiaiškinti. Taip būtent aš norėčiau paklausti, kas yra ne kiekybinis, bet kokybinis rezultatas, kuris mums yra naudingas, mums kaip Europos mokesčių mokėtojus. Ką, kągi jūs darote Barbadose? Ką darote su mūsų pinigais Barbadose? Uh, Kodėl mes esam Vanuatu? Taigi, ką mes kaip mokesčių mokėtojai galime gauti už savo sumokėtus pinigus, savo mokesčius Vanuatu? A, dabar tiesiog netransliacija mūsų posėdžio. Aš tikiuosi, kad kuris nors iš rinkėjų stebi šią transliaciją. Pane generalinį direktorių. Iš tikrųjų, leiskite man pasakyti. Na, bet kokia atveju viskas, kas pasakyta, gali būti e, interpretuojama taip arba kitaip. Bet aš galiu pasakyti jums, Barbadose arba Vanuatu nėra delegacijos Vanuatu, nebėra jos. E, jinai e, buvo priimta prie Fidžio regiono. Taigi, kągi mes ten darome? Mes darome vieną dalyką. Tai yra, mes remiame OCOP 21 sprendimų įgyvendinimą. Tai būtent, kad būtų emisijos mažinamas, kad būtų diversifikuojama energijos gamyba, kad būtų atsinaujinęs energijos šaltiniai naudojami. Tai mes Barbadose daroma. O mes, mes remiame perėjimą nuo žemės ūkio prie kitų pramonės sektorių, o tas žemės ūkis buvo subsidijuojamas ES. Tai būtent, kad e, tie žmonės galėtų būti konkurencingi Na, Barbadosas gal, gal, galbūt yra, sakykime, kad ir vidutinių pajamų valstybė, tai netokia neišsivyšiusi. Tačiau kitose valstybėse mes norime įgyvendinti e, tvarios plėtros tikslus, tai būtent globalius tikslus, kurie gali prisidėti prie to, e, kad, sakykime, e, būtų sustabytas nestabilumas, kuris gali toks įsivyrauti. Galime, e, per dvi minutės aš negalėsiu viską atsakyti, bet galime padiskutuoti apie tai. Ačiū. Būtent to mums ir reikia. Aš norėčiau dar vieną dalyką pridėti. Niekas, niekas iš esmės nerodo, kad mes siekime užtikrinti skaidrumą. Mes esame vienoje valtyje. Mes norime šimtaprocentinio skaidrumo. Kolega Štekovský. <clears throat> Vážený pane generální řediteli, já se nebudu pouštět do této debaty, která tady byla předtím, nicméně... Na, gerbėmiai, aš nedalyvavau diskusijose, tačiau galiu pasakyti, kad e, mes kalbėjom Barbados ar Fidži, tai buvo labai įdomu. Bet tai, ką e, jūs ten darote, tai yra šventas darbas. Aš buvau Mongolijoje. Ten Europos Sąjunga tikrai teikia didelę pagalbą, bet ten nėra atstovybės bet ten mes teikiame daug finansinių priemonių, daug, daug lėšų, daug rytų ir vidurio Europos šalių turi istorinius kontaktus su Mongolija ir mes neturime juos atstovybės arba delegacijos. Čia aš nekritikuosiu nieko, aš susitikau su sąjungos delegacijų nariais, ambasadoriais, kurie geresni, kurie e, prastesni, kurie tiesiog ten išprotėja. Kai kurie ambasadų darbuotojai ten yra tik tai penktadieniais, o kitomis dienomis yra pležė ir jūroje maudasi. Na, galbūt tai nereikėtų apie tai minėti šiuose diskusijose, bet ateičiai turėtume turėti kokią strategiją, reaguoja, kaip reaguoti į tokius atvejus. Koks nors strateginis planas yra reikalingas, nes kalbam apie mokesčių mokėtojų pinigus. Ir e, nepakanka bendro pobūdžio atsakymų. Na, jeigu reikia daugiau laiko, tai viskas tvarkoj. Pateikit atsakymą raštu, bet prašau atsakyti taip, kaip šiandien, ką šiandien išgirdome, nes mm, kai kurie atsakymai tai yra tiesiog neverti ir nepriimtini. Aš manau, kad mūsų diskusijos turėtų tapti objektyvesnės. Mūsų pirmininkė apskritai nepublikavo jokių slaptų dokumentų į tiesiog e, metinės ataskaitas kurias e, parengė ES delegacijų vadovai, įvertino. Taigi būtent čia nebuvo pažįstas kažkoks slaptumo principas. Ir galiausiai tai, tai ES delegacijos būtent turi ir rūpintis, kasgi vyksta su tais ES pinigais. Dar prieš keturis metus buvo taip, kad, jie, kad jeigu mes turėjome ES atstovybę ir paklausdavome jos, kasgi vyks su e, vystamąją pagalbą, tai dažniausiai diplomatai nežinodavo, kas su tomis lėšomis vyksta tose valstybėse, kur jos, kurie yra e, akredituoti. Tai, tai, tai būtent tai reikia e, tam tikrą tiesinumą, tam tikrą nuseklumą užtikrinti e, ES politikos įgyvenimo. Ir, ir jūsų generalinis direktoratas, sako, na gerai, mes esame dabar Bruselėje, mes e, bendravėjome su trečių šalių organizacijomis. Apie tai jau sakė generalinis direktorius, e, apie 50 procentų e, lėšų, sakykime, yra įgyvendama su jungtinių tautų atstovais, su pasaulio banku. E, e, jungtinės tautos turi savo vertinimo sistemas, tačiau mes vis tiek mokame tuos pinigus ir aš norėčiau žinoti, ar e, mes su tomis lėšomis pasiekėme tų tikslų, kuriuos mes išsikeliame, ar mes juos tinkamai panaudojame. Ir toks turėtų būti mūsų tikslas, tai turėtų būti jums skambutis įspėjamasis skambutis. Ir atitinkamos institucijos turėtų geriau dirbti. Tai manau, kad mes tai paraginsimės veikti, bet tačiau reikia dar padirbėti. Galbūt nevyriausybinės organizacijos dabar pradės rėkti, kad, sakykime, kad e, jų veikla kažkaip atskleidžiama visuomeniai, bet tai nieko blogo. Gerai, šitą diskusiją galėsim užbaigti. Pone Matsivisi, gal e, pabaigai keli žodžius. Dabar dėl dabar dėl Mongolijos, dėl delegacijos arba atstovybės e, atidarimo. Nes tikrųjų aš perduosiu šią klausimą išorės veiksmų tarnybos atstovams. Taigi, kągi mes planuojame? E, vienas žmogus iš, e, iš Pekino dabar vyks į Ulan Batoro, kad suprastų geriau situaciją, kad būtent, kad suprastų, kaip panaudojamos tos lėšos. Tai, tai yra sistema. Mes žinome, mes turime e, sužinoti, kiek iš, iš mes kainuoja, kokios išlaidos yra, kiek kainuoja tokia atstovybė ir e, ar verta ją tokią turėti. Tiesiog aš norėčiau pasakyti dabar apie Tarptautinio valiutos fondo ir pasaulio banką. Iš esmės mes vertiname pridėtinę vertę. Tai iš tikrųjų e, išlaidų. Bet yra vienas pavyzdys, pavyzdžiui, maisto krizė. Mes bendradarbiavome su jungtinėmis tautomis ir, ir mes bendradarbiavome siekdami pašalinti bado grėsmę, kad, kad žmonės nebadautų. Jeigu pažiūrėsite dabar į pasaulinį fondą da, skirtą kovoti su AIDS, tuberkuliozė ir malerija, tai Tai, tai, mes, tai mes matome, kad dabar tos lygos, jos yra pamažu naikinamos, vien tik todėl, kad yra rūpinamasi vaistais ir sveikatos priežiūra. Taigi, aš nenoriu e, pasitraukti iš šių diskusijų, bet jeigu jūs manote, kad šitos diskusijos yra laikomas mūsų e, vidinėmis diskusijomis, Tai, tai, tai aš, aš, aš manau, kad iš tiesų galėtume rasti geresnį būdą dirbti ir kitaip. Bet tai yra ne tas pats. Nes kitų atveju tai mūsų diskusijos virs kažko kitur. Na, kiekviena, kiekviena diskusija, kiekviena delegacija nėra atsakinga, ar atstovybė neatsakinga e, parlamentui, tai komisija yra atsakinga. Uh, Taigi būtent mes e, turime nustatyti atitinkamą taisyklių rinkinį, e, tirti klaidas, atlikti analizę. Žinoma, mes galime diskutuoti labiau, e, kągi padaro kiekviena delegacija, kad, kad, kad pagerėtų ta kokybė, kurią mes gauname už pinigus. Tai yra truputį skirtingas dalykas. Galim padiskutuoti, kaip tai galima pasiekti. Tai bet kokiu atveju mes tiesiog turime geriau apginti savo vystimosi politiką. Na, mes e, apskritai dabar kalbame apie apskritai e, mūsų pagalbos rezultatus e, ir iš esmės atakuoti tokią, tokią politiką tai yra populistiška. Mes norime įrodyti, kad tokios išlaidos skirtos vystamai pagalbai jos yra svarbios. Bet e, tai yra, aš manau, kad mes visi sėdėme vienoje valtyje, mes galime diskutuoti. Gal galėsiu pateikti ir daugiau pavyzdžių. Ja, ja, also, genau, also value for money, das ist das, was wir hier zu verfolgen. Vertė už kainą, už pinigus, tai yra tai, ko mes ir siekiame. Ir aš žinau, mes čia truputį turime tokį baltą dramblį. Mhm šioje salėje, tai yra migracijos klausimas. Aš iš karto jums suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Tęsiu anglų kalbą, kadangi pasiruošiau angliškai kalbėti. Stengsiuos kalbėti, kiek manoma, trumpiau. Manau, kad pirmą kartą šiandieną, ar bent jau aš, man esant čia, kalbame apie e, veiklos ataskaitą Home generalinio direktorato ataskaita 15 metai, kalbant apie tą politiką, kalb, e, yra emigracijos politika, e, e, pati ataskaita yra susijusi su ir analizuoja vadinamosius solidžiuosius fondus, e, solidžiasias išlaidas e, laikotarpėje tarp 2007-2013 metų ir savo ataskaitoje aš pateikiau tris išlygas. Viena iš jų yra susijusi su tuo, kad e, vidaus reikalų generalinis direktoratas buvo perorganizuotas, ponas Junkeris inicijavo jame saugumo tyrimą Aš, e, mes turėjome daug e, e, įvairių priemonių susijusių su bendradarbiavimu su kitų direktoratu, tai yra mokslinio tyrimų generaliniu direktoratu. Ne, ne, nemanau, kad čia reikėtų labai detalizuoti tą aspektą. Ir kitas, kita išlyga yra susijusi su klaidų lygiu E, susijusių su tiesioginiu valdymu, kurgi vėl e, e, Reaguodamas į prieš tai kalbėjusi kolegą, galiu pasakyti, kad klaidų lygis iš esmės sumažėjo, tačiau mes vis dar esame virš 2 procentų lygio. Bet mums reikė, teko padaryti tą išlygą. Ir mano paaiškinimas yra toks, kad Čia mes susidurėme su visiškai nauja uh, naudos gavėjų rušimi, naujų jų skaičiumi, jo nauja, nauja kritinė mase ir reikia atlikti atitinkamus finansinius vertinimus. Ir e, uh, tai yra tikrai sudėtingi dalykai. Ir trečioji išlyga yra gana ribota išlyga susijusi su rip, rizika reputacijai, kadangi E, sistemų audito e, srityje, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, išsiaiškinome, jog e, lėšų valdymas nevyko tinkamai ir šiuo metu vertiname padėtį, atliekame auditą, tačiau tai, į tai jau buvo atkreiptas dėmesys mūsų metinėje ataskaitoje. Mes toliau turime e, pagrindinius e, rezultatų e, rodiklius. Mes konstatavome, kad tie pagrindiniai rezultatų rodikliai buvo susijęs su tuo, kad mes negalėjome tinkamai reaguoti į tam tikrus dalykus vienose sritise, tačiau galėjome E, tinkamai reaguoti kitose sritise, e, e, gyvendinant, pavyzdžiui, naujasias programas. Tokia yra bend, toks bendras žvilgsnis į situaciją. Apgailestauju, kad Džiao Mahao šiuo metu turbūt yra geresnėje padėtyje negu aš, kalbant apie jo veiklos metinę ataskaitą. Ja, das stimmt. Sie sind heute das erste Mal da. Jūs esate pirmą kartą čia ir kolega Markado taip pat, ir mes jums tokį blogą paliekame įspūdį. Labai dėl to apgailestauju, sako pirmininkė. Ačiū. Dėkuoju generaliniam direktoriui. Vidaus reikalų generalinis direktoratas patyrė didžiulį, e, didžiulius pokyčius 2015 metais, kuomet kilo e, pabėgėlių, migrantų krizė, taip pat terorizmo išpoliai e, masiškai buvo vykdomi, buvo stipriai padidintas jos biudžetas ir personalas buvo e, e, pradėta veikti pagal e, Europos migracijos darbo, darbo tvarkę ir kitus svarbius dokumentus. Ar jūs tas priemonės laikote adekvačiomis, proporcingomis ir tinkamomis ir užtek, už, pakankamomis siekiant įveikti tą pabėgėlių krizę? Uh, galbūt kažkokios problemos buvo kiek sušvelnintos, tačiau toli gražu neišspręstos ir ar jums pakanka personalo ir kaip jūs vertinate iki šiol pasiektus rezultatus ir taip pat um, mobilumo partnerysčių skaičių e, remiantis e, mobilumo partnerystės priemonė. Jūs minėjote, jog E, minėjote, e, kad e, trečiųjų šalių piliečių integracijos fondas ir Europos pabėgėlių fondas yra, su jais yra susijusios jūsų minimos išlygos. Vokietijoje tai yra siejama su tam tikromis sistemomis, sisteminėmis silpnosiomis vietomis. Uh, tačiau mes neturime jokių konkrečių skaičių apie tai. Norėčiau paklausti, kokios valstybės narės e, yra tos, kurių skaičių, e, e, klaidų lygis yra aukštesnis negu 2 procentai ir kaip atrodo situacija e, konkrečiai Vokietijoje, kokia, e, kokia, e, koks yra Vokietijos vaidmuo. E, kokia situacija šioje vietoje, šioje, šiame kontekste, ar jos vyriausybė padarė išvadas iš tos krizės. E, išlaidų efektyvumo ir e, rodiklis taip pat buvo minimas. Ar jūs galite kažką pasakyti apie tą e, išlai, e, lėšų panaudojimo efektyvumo kontrolę? Ir ką jūs galite pasakyti apie spragą tarp įsipareigojimų, asignavimų ir mokėjimų dabar yra atsivėrusi? Generalinis direktorius. Dėkuoju. Dabar turbūt kalbėsiu vokiškai. Kalbant apie priemonės, kurių buvo imtasi, manau, kad komisija sureagavo į pabėgėlių krizę ir taip pat saugumo e, sąjungai tenkančius iššūkius pastaruosius 18 e, mėnesių tinkamai. E, mano generalinėme direktorate maždaug 150 papildomų išteklių gavome kitaip negu kitose generaliniuose direktoratuose, kurie kaip tik patiria didelius karpimus. Ir mes dirbame labai intensyviai ir artimiausiamis dienomis ir savaitėmis jūs matysite, kad mes dirbame ties tuo, kad būtų kiek manoma labiau sustiprintos agentūros ir jų veikla. Iš viso mes turime šešias agentūras, kurios veikia šioje srityje. Pavyzdžiui, Europolas, JASO, Frontexas, tai yra svarbiausios Frontexui buvo taip pat labai padidinti ištekliai ir dėl to buvo papildomai priimta tūkstantis e, e, darbuotojų. Europolė taip pat yra didinami, didinamas personalas. Ir JAZO skirtas teisinis e, reglamentas taip pat leis sustiprinti jam skirtus išteklius. Mano gana atviras klausimas būtų toks. Mes bėgame labai greitai, tačiau nežinau, ar pakankamai greitai. Manau, kad jūs, parlamento nariai, puikiai žinote, kad daugelį sričių mes iš valstybių narių susilaukėme e, reikalavimo imtis veiksmų ir nacionaliniu lygiu. Tai yra susiję ir su to, ką jūs minėjote apie tos karštuosius taškus. Tai yra iš principo nekas kita kaip uh, ES priemonė siekiant padėti valstybėms narėms kažkaip spręsti tos pabėgėlių krizės klausimus vietoje. E, e, mes tiekiame, teikiame ekspertus e, prieglopšio teisės rytyje, pasienio apsaugos rytyje ir kitose. Ir ar, ko gero artimiausiamis savaitėmis gausime Europos audito rūmų ataskaitą, kurioje bus kalbam vertinamas ir Italijos, ir Graikijos vadinamųjų karštųjų taškų darbas. Ir turbūt mes taip pat turėsime kažko iš to pasimokyti. Na, bet manau, kad čia pirmą kartą buvo parengta labai įdomi priemonė, kuri išeina už ribų to, ką daro ES normaliomis aplinkybėmis. Kalbam apie mobilumo partnerystės. Jūs matote ataskaitoje, kaip išaugo jų skaičius ir mastas, tačiau mes dabar esame naujoje fazėje. Galbūt Stefanas gali daugiau apie tai pasakyti. Tai yra, mes tengiamės kitaip formuluoti, formuoti savo migracijos politiką, negu tai darome partnerysčių atžvilgių, e, sėdami tai su savoka kompaktiškas, tai yra mes tengiamės e, vadovautis integruotą, holistinę e, politiką, įtraukdami valstybės narės ir stengdamėsi visas lėšas E, e, konsoliduoti visas lėšas, e, kurias turi ES ir taip pat valstybės narės, kad galima būtų sukurti, užmėgsti partnerystę su trečiosiomis šalimis, būtent migracijos klausimais. Tai yra labai esminis, esminė priemonė. Jūs teisingai sakėte, kad kalbant apie nustatytus trūkumus dėl Vokietijos, Vokietijoje valdomų fondų, tai yra Vokietijos naudojamų fondų valdysenos, mes dar turėsime apie tai kalbėti su partneriais iš Vokietijos ką reikės daryti, kad apsaugotumėme ES biudžetą. Europo, ES e, biudžetą. Dar trys valstybės narės yra susijusios su e, tų, tai, tais trūkumais, tai yra deminimis taisyklių pažeidimas, tai yra Čekija, Lenkija ir Prancūzija. Manau, kad atsakiau turbūt visus jūsų klausimus. Pirmininkė. Atsiprašau, dar kai kas e, e, spragos skaičiai, su skaičiais susijusios nepaprastai išaugo pasidalėjamojo valdymo mastas. Ir jau dabar kalbame apie programas, kurios, apie kurias tek, bus teikiama ataskaita ar teikiama informacija 16-17 metų ataskaitose. Ir čia susidūrėme su įvairiomis, įvairiais trūkumais įvairiose valstybėse narėse kurios nebuvo pajėgios tinkamai išnaud, panaudoti lėšas, e, vykdomos įvairios apmokymo programos, mes labai intensyviai bendradarbiavame su valstybėmis narėmis, tai yra panašus fenomenas kaip ir kitų programų atveju kuomet buvo e, e, taikomas pasidalyjamosios jo valdymo principas. E, tai yra, kad paprastai tai yra vidaus reikalų ministerijos, kurios turi išmokti, kaip elgtis su ES e, pinigais. Ir būtent to mes jas ir mokome šiuo metu. Pirmininkė, aš taip pat noriu paklausti, žvelgiant į jūsų progr... num... E, nurodytą programų skaičių, stebina saliginai nedidelės sumos skirtos toms programoms įgyvendyti. Ar taip ir bus ir toliau? tas jūs e, vystimosi programų perorientavimas, e, mes taip pat norime, kad visi dalykai būtų, tos programos būtų įgyvendinamos e, tam, remintis tam tikrų saveikavimo principų. Kaipgi ES programos bus perorientuojamos? ir koks bus jūsų konkretus vaidmuo, nes NIE ir EFKO ir kiti generaliniai direktoratai nesu tikra, ar, ar jie turės taip pat pakankamai įtakos tas programas įgyvendinant. Puiku, kad mes e, dviese e, esame čia kartu su mano kolega, mes galėsime kartu į tai atsakyti. Kalbant apie programų skaičių, 2014-2020 metų e, laikotarpyje radikaliai sumažinome programų skaičių. E, turime prieglopščio migracijos integracijos fondą ir vidaus saugumo fondą. Tai yra tik dvi programos, tai yra susikoncentruojame tik tai jas dvi, o lėšos atitinkamai išaugo tose sritise. Ponas Celeris sakė, kad e, padidinus tas išlaidas e, dabar yra numatyta daugiau kaip 12 milijardų eurų. E, Ta darba turi įsitraukti ir agentūros, na, bet iš esmės aš manau, kad mes čia judame gana efektyvę linkme, kas dėl lėšų panaudojimo. O kalbant apie trečiasias šalis, E, turime kalbėti apie tam tikrą personalo veiklos testinumą ir bendradarbiavimą. Aš anksčiau dirbau e, plėtros generalinėme direktorate ir aš negaliu įsivaizduoti geresnio bendradarbiavimo, koks jis iki šiol vyko. Mes labai glaudžiai e, dirbame kartu ir E, NIE ir DEFCO generaliniai e, direktoratai taip pat rūpinasi tuo, kad būtų mobilizuotos lėšos bendradarbiaujant su trečiosiomis šalėmis. E, mūsų atskirai valdomos, valdomi ištekliai yra nedideli, kartais galbūt kažkokiam projektui tai ir padeda, tačiau čia mes labai intensyviai bendradarbiaujame vieni su kitais, su kitais komisarais ir taip ir pasidaliname darbu. Kartais ponia Mogerinė imasi e, darbo, kartais Mamopolus, kartais ponas Han ar kiti e, komisarai, kurie e, prisima tam tikrus veiksmus, tam tikras užduotis. Jeigu dirbame komisijos lygmenių ar, Europo, ar išorės veiksmų tarnybos lygmenių, tuomet susitinkame su kolegomis iš iš atitinkamos kitos institucijos ir manau, kad tai yra puikus bendradarbiavimas, tokio iki šiol nesame turėję. Pirmininkė, šios programos greičiausiai yra labai aiškiai apibrieštos, yra nustatyti konkretus įsipareigojimai. Kaip gali, kadagi galima tikėtis to jų perorientavimo ir finansinių požiūrių? Norėčiau išgirsti iš abiejų kolegų. Jeigu galėčiau pasisakyti, nes mes turim bendros patirties šio, šiais klausimais, pateiksiu pavyzdį. Pirmia buvo nuoroda į mobiliją partnerystę. partnerystę. Ir mm, yra vienkartinės. Mm, sumos e, mobilumo partnerystė ir tai yra e, galimybė dalyvauti renginiuose ir tiesiog sujungti bendrus poreikis. Vienas tai yra, kad trečiosios šalis turėtų galimybę patekti mūsų erdvę ir mums dirbti labai senoviškai, tai yra palengvinant vizų režimą ir panašiai. Neatsitiktinai šitą mobilumą partnerystę neturi biudžetą, bet mes suliejame tiek vystimosi pinigus, kad, pavyzdžiui, spręsime problemą šalyje ir taip pat ir vidaus reikalų e, lėšas, kad būtų galima, pavyzdžiui, vykdyti identifikaciją e, prie sieno, pasienyje, jeigu asmo nori patekti mūsų šalis, tai čia tai labai supaprastinta. Na, bet, e, pavyzdžiui, kas rašomas spaudoje, nelegalių migrantų gražinimas, tai Tai reiškia, kad vidaus reikalų e, lėšos yra skiriamos tam, kad būtų gyventinamas įstatymas e, Frontextui ir nacionaliniams e, taškams. Ir ką mes darome, kad kai asmenys ir tie žmonės yra šalyje, jau patenka į šalį, padėti jiems reintegruotis į, bendro, į bendryje, bendruomenę, kad jie būtų galima padėti, nes tai yra nesėkmės ir kančios istorijos. Tai yra aiškus darbo pasidalinimas, tačiau yra testinumas, nes yra įgyventinamas taisyklės, siunčiami atgal, skrydžių organizavimas, e, skrydžiai kartu e, su jais lydėjimas ir jie, pavyzdžiui, organizuoja lėktuvą, o mes e, vėl kitus dalykus darom, tai yra išlaidos kur, pavyzdžiui, aš nedirbu, tai e, yra juose migracijos ryšių pareigūnai ir aš negaliu pasakyti, kad tai, tai yra susijęs su pagalba vystimui, bet e, tiesiog tai padeda reguliuoti srautus. Ir ką aš darau, tai mes stiprinam administracinius pajėgumus, kad būtų e, tinkama sienų stebėjimo sistema šalyje Malija, Nigerija, Senegalė tai ne visuomet yra lengva, bet tai yra toks pavyzdys, kad mes mėginame mm, taikyti sinergiją. Ir mano nuomonė, tai tikrai užtikrina geresnį testinumą ir e, nesvarbu priemonės, bet svarbu yra tikslai. Yra daug būdų, kaip į kažką įveikti, bet tai tiesiog galiu pateikti jums tokį paprastą pavyzdį. Perhaps, um, uh... Na, gal tik tai norėčiau papildyti, kad Dukas teigia, kad tai yra tokia sunkis rytis, bet mes mėginame įvairiose vietose įgyvendinti skirtingą politiką, o politika negali būti vystoma, kuri nėra pritaikyta konkrečiam atvejui. Ir jeigu pažiūrėsite į, sakysim, uh, E, susitarimas su Turkija. Tai yra kažkas tokio, kas yra panašaus į tai, ką mėginam padaryti ir e, su kitomis šalimis, bet vėlgi tai yra labai skirtinga, kadangi yra visiškai kitokia aplinka. Tai jūs e, matot, kad visose politikos rušyse, ką mes darome, tai mes tiesiog dengiame įtraukti migracijos politiką, nukreipti ją į vystimosi politiką, į išorės ryšius, į plėtros politiką ir būtent tai vyksta dabar. Kartais, na, nepavyksta, bet jeigu mes nieko nedarysim, tai manau, kad būtų dar blogiau. Vielen Dank, der Berichterstatter zum Abschluss, bitte. Dėkuoju ir pranešėjas. Ačiū už atsakymus. Turėčiau dar vieną klausimą, kuri šiek tiek grįžta prie prieš tai turėtos diskusijos. Turime fondą, kuris yra už ES biudžeto ribų, tai Europos e, plėtros fondas, kuris e, užsima e, regioninių programų įgyvendinimu ir mes konstatuojame, kad E, stiprus migracijos rautų padidėjimas ir e, problemos, kuriamis susiduria tos valstybės, migrantų valstybės prisideda prie to fondo nepakankamo, nepakankamai veiksmingo panaudojimo, ar galbūt reikėtų kažkaip ir tą fondą įtraukti, siekiant padėti valstybėms, kurios patiria tas pro, e, su vidaus migracija ar migrantų srautų padidėjimo problema padėti joms e, sustvarkyti, padėti joms kovoti su tą problemą ir galbūt kažkaip įtraukti jį į tą bendrą strategiją. Norėčiau paklausti, jūs kalbate apie regioninį fondą ES viduje? Tai yra Europos raidos fondas, e, plėtros fondas e, AKR valstybėms skirtas. Jis iš dalies jau yra Euro, Afrikos e, patikos fondo dalis. Tačiau kaip iš, iš principo visą tai veikia? Na, jis buvo parengtas po valetos tam, kad būtų e, taikomas nedideliam šalių skaičiui ir kad būtų taikomas trumpalaikės priemonės, tai yra kovoti su nelegalia migracija ir žmonių gabenimu ir taip pat yra ilgalaikės priemonės tam, kad būtų sprendžiamos e, priežastis. Ir yra toks dviejų rušių komponentas ir tai atitinka tai, ką mes darome viduje. Pavyzdžiui, e, sakykime, sugražintų migrantų skaičius yra akivaizdus pavyzdys, tai yra teisės viešpatavimas teisės, teisės viršienybė e, Europos Sąjungoje, kad nelegalai turi būti gražinama. Bet kai tie asmenys yra gražinama į savo šalis, na, aš manau, kad mes pasirūpiname e, vystimosi e, požiūrį yra skirtingos schemos, tai yra su tarptautinėmis organizacijomis, kaip jota, ir taip pat dirbame su vietos NVO, nes ten yra žinios, ką daryti, kaip juos įtraukti į bendruomenę, į švietimo sistemą tam, kad pavyzdžiui, būtų e, taikoma profesinė mokymo sistema, susijungti su šeimomis, kas nėra lengva, e, ir suprasti, kodėl jie išvyko ir kodėl jie pateko į nelegalių gyventojų rankas, nes tai yra pagrindinis klausimas. Dėl to mes nusprendžiame, kaip teikiu, pateikiu pavyzdį, kištis ir susijęti su schema, kur įmamasi e, spręsti pagrindinės priežastis. Pavyzdžiui, sakykime, kokios problemos yra žemės ūkio ir taip toliau, kad mes turėtume gauti statistiką, informaciją. Nes jeigu nebus e, nieko, tai žmonės išvyksta ar į kitą šalį, ar į artimesnę šalį, ar e, vyks į Europą. Tai e, dabar noriu tik informuoti, kad e, po pradinių projektų, kuriuos pristatysim iki e, spalio, iki lapčio pabaigos, tai bus stikta 1,8 milijardo. Ir mes pateiksim vertinimui Europos tarybai dėl to aš noriu Mm, pasakyti, kad toks yra tinkamas pavyzdys, bet aišku, reikia e, iš naujo peržiūrėti ir e, palėtojų sustarimai bus peržiūrėti kitais metais e, vasario mėnesį ir mes kiek plačiau diskutuosim kartu, tai mano nuomonė bus geriau, nes e, galutinis tikslas yra vienas imtis migracijos priežasčių ir kad nekiltų nauja krizė ir ne, mes nenorim, kad mūsų apdovanoti, bet mes norim, kad mus bent jau suprastų. Ir aš, aišku, atsakiau klausimus, kurie nėra tokie labai malonius, bet na, mes turim diskutuoti ir mes turim dirbti integruotai. Ir manau, kad yra spaudimas, netgi pat šalis, kaip aš vakar supratau, e, iš pradžių jie bendradarbiavo, dabar ne. Dank. Wir kommen bis zum Schluss. Dėkuoju. Beveik baigėme ponas Makado e, žuvininkystės, jūrų reikalų žuvininkystės generalinis direktorius, prašau. Labadiena, malonu būti su jumis, atsižvelgiant į dabar vėl lyvą metų, aš kalbėsiu tik tai pagrindiniais klausimais, kuriuos, mano nuomonė, verta svarstyti ir pabrėžti. Pirmiausia, kai dėl um, Europos žuvininkystės um, fondų tai čia nėra jokio atsilikimo, yra tinkamas pinigų e, panaudojimas ir yra parengta ataskaita. Dabar yra tik tai vienas atvejis, kuris tai nėra baigtas, tai yra viena valstybė narė, kalbant apie 15 metų rezultatus. Taigi, e, kai dėl šiandien, e, dėl kasmetinės veiklos ataskaita yra penki apribojimai ir iš, penkios išnygos ir trys buvo atšauktos. Yra tik tai vienas atvejis, kuris lieka neišnagrinėtas, ne nebaigtas. Ir ar šita valstybė narė, jeigu ji nesims tinkamų korekcinių veiksmų, tai tuomet mes taikysime finansinės korekcijas Ir antras dalykas, noriu nubriežti bendrą vaizdą, praėjusiais metais išmokėjome daugiau kaip 100 milijonų eurų ir didžioji dalis šitų lėšų buvo išmokos 7-13 metų laikotarpiai. 27 veiklos programos ir mes vertiname kasmetinę riziką dėl e, neteisėtumo, dėl nelegalumo, tai lygis yra 2,9 procento. Tai yra panašiai kaip ir 14 metais, bet ir toliau vykdysime kontrolę, tai yra užbaigimo, uždarimo proceso dalis, kad uždarius programas, kad būtų likutinės vertės lygis RMF programoms, kad nebūtų mažesnis klaidų lygis už 2 procentus. Tai tiek pagrindinių dalykų, kurias norėčiau paminėti šiuo etapu, šiuo metu. Ir turėčiau kaip sakyti, kad bendra likutinė e, e, klaidų e, klaidų lygis 15 e, metams yra 0,4 procentų. Tai tikrai yra didelė pažanga padaryta. Aišku, mes neturim nustoti ir turim toliau skatinti, e, kad būtų geresni rezultatai. Ačiū pranešėjas. Ačiū. Pane Vahada. E, klaidų lygis tikrai teigiamas, neperžengia nustatytų ribų, tačiau savo ataskaitoje jūs minite keletą probleminių sričių. Tai būtent valdymo kontrolės e, sistemoje, sistemoms keliose valstybėse - Čekijoje, e, Ispanijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Čekijoje. Tai būtent jūs pareiškite tam tikrą išlygą tai vadinant, ten išaugo klaidų skaičius iki 3,7, Rumunijoje 4,6 procentai, Rumunija 8,8, o Slovakija 1,3 ir išaugo 15 e, metais nuo 1,3 iki 8,8. Ne viena valstybė narių iki šiol nepritaikė taisomųjų priemonių. Todėl patikima išlyga, pavyzdžiui, dėl Rumunijos ir Slovakijos, todėl jos turi imtis pataisomųjų priemonių. Kitas dalykas, dar minėtina, kad kalbama apie žvejybos partnerystės sustarimus. Jūs perėmėte audito rūmų rekomendacijas, ten buvo sakoma, kad reikia regioninės strategijas apibriežti ir juos sustiprinti, kad atitinkami protokolai atitiktų regionius sutarimus ir taisyklės dėl ES finansavimo. Tai reiškia, kad e, finansavimas būtų susijęs su, su leidimų teisėmis arba leidimo sistema. Tai reiškia, kad galime konstatuoti, kad e, iš esmės buvo e, iš ankstinis mokėjimas padarytas, bet nesugautos, neišgaudytos kvotos buvo, nepasiektas rezultatas. Kitas dalykas, tai būtent licencijavimo procedūrai turėtų būti nustatyti visi etapai ir griežtai kontroliuojami ir komisija turėjo užtikrinti, kad valstybės narės su naudotų naujo duomenų bankų, kuris buvo sukurtas būtent dėl šito sugavimo, sugautų žuvų kvotų. Tač, tačiau ar iš tiesų laikomasi tokio reikalavimo būtent naudotis tų duomenų bankų? Thank you. First, uh, uh, thank you, uh, uh, uh Ms. Dėkuoju, ponė Saler, dėl uh, apribojimų, dėl išlygų, kurias taikėme Čekijos ir Slovakijos atveju. Buvo, e, ne, nebuvo prašymų išmokėti, išmokų prašymų ir negyvendintų ir Mario generalinėme direktorate nurodėme reikalingas korekcijas ir Čekijos Respublika įsipareigojo atlikti šitas korekcijas iki uždarimo Slovakija pateikė prašymus iki šių metų gegužės pabaigos ir Rumunijos buvo paprašyta ne vien tik tai atlikti korekcijas, bet parengti finansinį praną, kur būtų nurodytos silpnosios pusės, taip pat valdymo ir kontrolės sistemoje, auditas turėjo, audito institucija turėjo peržiūrėti šitą planą ir jis po peržiūrėtas ir teigiamai vertintas. Vienintelis mm, atviras atvejis yra susijęs su Italija ir ypač dėl mm, finansavimo mm, perdirbimui, žalių perdirbimui ir metalų laužai. Ir ten tikriausiai buvo kalbama apie laivus, laivų e, supjaustimą į metalo laužą nes kai kurie laivai dar funkcionavo tam tikrą laiką ir e, ten buvo aiškinamas ir jų aiškinimas netitiko mūsų nuomonės dėl to, kokie e, yra tinkamumo kriterijai. Bet tai buvo pirmas atvejis ir e, kai metinės veiklos ataskaita iš Italijos mums buvo patikta vėl pavėluotai ir ji buvo nepa, ne neišsami, tai mes turėjom e, siūsti atgal ir prašyti papildomą atsakymą į klausimus ir atlikti korekcijas, bet jie pažadėjo, kad gausim galutinę ataskaitą iki šių mėnesio pabaigos arba lapkričio pradžios, bet pasižiūrėsim, kokio, kokia tai bus ataskaita ir žiūrėsim, ar reikės dar taikyti apribojimus arba išimti Italijai e, kitiems metams, bet kol kas anksti daryti išvadas dėl partnerystės sustarimų. Taip, auditorumai nustatė, kad e, sumos, kurios yra išleidžiamos e, siekiant gauti prieigą prie resursų, ne visiškai atitinka e, sugautų žuvų kiekio. Kaip žinote, šitie partnerystės susitarimai yra labai svarbus, svarbi priemonė, kad Europa skatintų tvarę žvejybą visame pasaulyje. Visų pirma, dėl to, kad mes gaunam prieigą prie žuvų resursų trečiuosiuose šalyse, kuris kas yra labai naudinga e, Europos laivynui, bet mes gauname prieigą prie šių resursų tik tai kai jie yra papildomi, kai jie yra labai dideli, kad mes e, tiesiog ne, ne na, nepiknaudžiautume ir ne, e, neišnaudotume šitų resursų. Toliau esminė dalis yra parama sektoriams. Tai mes teikiame paramą, kad galėtų vystytis vietos žvejybos pramonė ir taip pat ilgalaikiai susitarimai, tvarų susitarimai, aišku, iš iš e, gaunančiųjų šalių, tai ko jie nori. Tai nori pinigų sumos ir suteikti mums prieigą, jie suteikia prieigą prie žuvų resursų. Tai yra dėrybų klausimas. Ir e, auditorumai pateikia analizę ir vertinimą, mes tuomet e, mėginame taisyti ir sumažinti e, tas mūsų išmokomas sumas ir prisitaikyti prie tinkamų dabartinės situacijos. Aš pasakysiu atvirai, nė, nėra lengva, nes šalis, kai, kurie, e, kai kurios ne, ne, nesutarė dėl e, tų peržiūrų ir kai kurios šalis mano, kad mūsų pinigai, mokami pinigai jau nebedomina, yra kitų šalių kitose pasaulio dalyse, Azijoje pavyzdžiui, kur nori kad tiesiog gali eiti ir mokėti pinigus ir niekas nieko neklausinės. Na, aš noriu pasakyti, kad Mm, mūsų mokami pinigai turi atitikti resursus. Tai yra dėrybų klausimas ir mes tengiamės rasti būdus, kur galime vėliau atlikti korekcijas arba mm, tiesiog išskaičiuoti ateičiai, bet tai daroma tada, kai partnerystės sustarimas baigia galioti ir yra atnaujinami. Ir kai yra e, persvarstymas mm, šitų susitarimų, tai mes tikrai labai e, giliai viską išanalizuojam ir manau, kad labai svarbu, kad mes neturim išleisti iš akių, kad aš čia neatsiprašinėjau už tai, kad nėra tokio griežto požiūrio, kad rentabilumo klausimas ir tiek. Bet mes skatiname tvarias praktikas tose šalyse. Mes norime gauti prieigą prie tų resursų, kurie yra per dideli, bet šalyse yra normalu, kad jie laikosi kitos perspektyvos ir aišku reikės tam tikro laiko, kad jie suprastų, jog prieiga prie resursų užtikrinta, kad tie resursai yra per dideli, bet aš noriu tai pasakyti, kad mes taikysim naujas priemonės, bet pažiūrėsim, kokia bus partnerių reakcija, kai mėginsim iš naujo apsvarstyti e, sustarimus, kai jie baigs galioti. Ačiū. Niekas daugiau nebenori pasisakyti. Pranešėjas, prašau. Dar viena pastaba. Iš esmės mums nuolat prieštaraujama, kad modernus Europos kroviniai laivai, tai nedidelė dalis Europos laivyno, pirmiausia, gaudo trečiosių valstybių, valstybių teritorijoje žuvis, pirmiausia, tunus ir europietiški laivai sugauna daugiau negu turi ir parduoda pirmiausia, trečiojose valstybėse savo, savo sugautą laimikį. Tai Japonija, pavyzdžiui, Tunus. Ir iš esmės mes turėtume paprieštarauti tam ir tuo, kad turėtų būti priimta priemonė, kad tokios kad tokie laivai negalėtų žvejoti trečiųjų valstybių teritorinėse vandenyse. Uh, ir e, kad e, tos sugautos žuvis nepatektų į trečiųjų valstybių rinkas, kur mokama daugiau. Mums reikia pirmiausia tam tikrų įrodymų, kur kas buvo sugauta ir kur parduota. Taip, iš tiesų tai labai svarbus klausimas. Aš norėčiau papriešti du aspektus. Pirmas. Pavyzdžiui, e, šitie mėlyniai tunai. Tai yra migruojančios rūšis. Tai yra viena iš tų žuvų, kurios yra kvotuojamos, kuriams yra nustatytos kvotos ir a, yra nustatytos tam tikros ribos. Kitas dalykas, žinoma, tai yra ribos, bet kartais pražiopsama, jeigu tos kvotos yra viršyjamos, tam yra kontrolė. Beje, ES yra vien, vienintelė iš a, kai kurių, viena, tai viena iš nedaugelio valstybių, kurios kontroliuoja net tarptautiniuose vandenyse savo, savo laivus o kitos valstybės to nedaro. Taigi reiškia, Pietų Atlantė arba, arba Ramiajame vandenyje laivai yra kontroliuojami, inspektuojami ES tarnybų. A, nebuvo tokių atvejų, apie kuriuos aš žinočiau, kai, kai čia jūsų, iš jūsų išvardytų pavyzdžių. Jeigu žinote tokius, tai praneškite mums. Taigi, ačiū, norėčiau padėkoti Jums. Na, iš tikrųjų, jūs tikrai žinote, ką reiškia laikas. Aš norėčiau padėkoti Jums, kad Jūs atsakėte mūsų klausimus ir taip pat už Jūsų kolegas. Labai svarbu, kad, kad mes keičiamės duomenimis, nuomonėmis, kad Jūs matote, kad mes skaitame Jūsų dokumentus. Aš negaliu pažadėti, kad mes visi pasimatysime kitą kartą, bet bent jau dalis iš Jūsų tikrai bus pakviesti, taigi e, palaikysime ryšį, taigi, taigi linkiu Jums gero darbo. Ačiū, kad atvykote. Dabar perinant prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra 11 e, darbo atvarkės punktas. Europos audito rūmų specialioje ataskaita. 2015 e, metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, agentūrų dotacijų naudojimas. Atsakingas Europos audito rūmų narys Rimatas Šačius. Aš manau, kad čia pirmasis jūsų pasirodymas. Čia Taigi sveikiname Jūs atvykus ir Jums sutikimas žodis. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, it is really Dėkuoju, ponė pirmininkė, man labai malonu būti su jumis ir pristatyti šią ataskaitą. Manau, These 30 seconds of mess <laughs> will not <laughs> make. Na, 30 sekundžių samišis neprivers mūsų pasilikti e, iki po šeštos valandos. Uh, let, let, let me continue. Perhaps, uh, uh... Norėčiau tęsti. Man gali tekti privilegiją nesakyti labai daug žodžių, kadangi ant stalo turime darbo dokumentą, kurį pateikė pranešėjas, kuris yra labai informatyvus ir atskleidžia beveik visus principinius klausimus. Ką aš norėčiau e, atkreipti jūsų dėmesį į, į porą principinių e, klausimų, tai yra audito apimtis. Labai e, svarbu nepamiršti, kad mes auditavome vien tik tai valdymo e, pusė tų dotacijų, pusė aišku, dotacijos yra būtinos, kad būtų e, pasiekti sąjungos tikslai ir politikos, kurias įgyvendina atitinkamos agentūros. Tačiau mes neanalizavome socialinio ekonominio poveikio šių dotacijų. Mes apsiribojome tik tai bendrais vadybiniais klausimais. Ir antras dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra tai, kad mes pasirinkom penkias agentūras iš daugelio agentūrų, kurios naudoja šitą finansinę priemonę gyventindamos Europos politiką. Mes pasirinkome dvi, du didžiausius mokėtojus, du mažiausius mokėtojus ir vieną vidutinio dydžio mokėtoją. Tam, kad būtų toks platus išsamus e, paveikslas, kas vyksta su e, dotacijų teikimais. Ir aš nenoriu nieko nei nurodyti, nei kažko sugėdinti ir nenoriu kalbėti apie detalės, kaip e, administruojamos dotacijos konkrečiose agentūrose. Tai yra atskiro e, pokalbė, atskiros analizės tema. Manau, kad mes nustatėm kai kurios bendrus klausimus, kurie galėtų būti naudingi ateičiai visoms agentūrams, e, visoms institucijoms, ne vien tik tai Europos institucijoms, bet ir agentūrams valstybėse narėse kurios teikia dotacijas kaip finansinė priemonė. Taigi bendra auditorumų išvada buvo tai, kad audituotos agentūros skiria ir išmokėjo dotacijas pagal taisyklės. Ir tai yra pozityvi naujiena, atsižvelgiant į nemalonų orą e, šios šiandien už Aišku, turim pastabų, labai trumpai pateiksiu tris, tris svarbiausias mano nuomonė. Pirmoji yra tai, yra susijusi su planavimu finansinių priemonių, ne vien tik dotacijų, bet ir priemonių planavimu. Mes nustatėme, kad mes ne visuomet pasirenkame tinkamiausias priemonės pasiekti politikos tikslų. Dotacijos ne visada gali būti veiksmingiausia priemonė, kartais būtų rekomenduota naudoti viešuosius pirkimus, kartais dar paprastesnius metodus, kaip paslaugų lygio susitarimai arba panašiai. Bet ko iš tikrųjų trūksta, tai politikos formavime, nu, apibriešitume, nusprendžiant, ar dotacija yra veiksmingiausias metodas. Aišku, agentūros analizuoja ir jos turi kažkokius apribojimus, jos negali teisinė prasme taikyti kitų finansavimo metodų. Ir į tai buvo irgi atsižvelgta, dėl to, dėl to aš pasikartosiu, kad mes nesileisime į detalės, neanalizuosim atskirų agentūrų darbo detalių ir mes nieko nesistengiam apkaltinti. Antras klausimas įgyvendinimo etape. Čia matome, kad kai kurios agentūros veikia laikydamosi finansinių reglamentų, bet kai kurios agentūros turi savo teisinį reglamentavimą ir čia procedūra uh, procedūroms trūksta aiškumo, trūksta skaidrumo, o tai gali sukelti vienodo požiūrio principo pažeidimus tų e, potencialių gavėjų, aš taip pat kalbu ir apie paslaugas, pavyzdžiui, jeigu yra e, sam, samdymai, mm, samdymai ekspertų, spręsti esminius svarbius klausimus, nėra pakankamai saugiklių kad bus išvengta potencialių e, interesų konfliktų. Dėl vairių priežasčių kartais trūksta laiko, kartais nėra labai aiškus reglamentavimas, bet mes rekomenduotume, kad tai turėtų būti nustatyta, fiksuota ir audito ataskaitose tam tikrų išvalgų kur, į kurias galima atsižvelgti ir įtraukti jas į vidinį, vidinės taisyklės. Tai yra čia labai svarbi ir sunki priežastis yra stebėjimas. Ir agentūrose trūksta vertinimo sistemų ir jos nesugeba visą, stebėti visą veiklos efektyvumą, kalbant apie politinių tikslų pasiekimą. Čia aš manau, kad mes visi ir teisės aktų rengėjus Europos Sąjungoje galėtume daugiau padaryti ir turėtume e, dirbti šią linkmę, bet apskritai e, galiu pasakyti dar kartą, kad mūsų išvada yra tokia, kad apskritai audituotos agentūros laikosi taisyklių. Yra penkios rekomendacijos mm, ir audit, auditojamieji joms pritarė, yra pasirengę jas gyvendinti. Aš taip pat norėčiau išgirsti ir pranešėjo e, išvadas ir mes rengėmės ir paskelbsime rezoliuciją. Ačiū, aš esu pasirengęs e, atsakyti visus klausimus, jeigu tokių būtų. Dank, Dėkoju. Mes kalbame apie 47 milijardus eurų, tai yra didelė suma. Dabar suteikiu žodį kolegai. Dėkuoju. Dėkuoju panui Šadžiui ir e, audito rūmų kitiems atstovams. Šis, šitas tai kaita yra e, įdomi įvairiais aspektais. Pirmiausia, dėl to, kad yra stengiamas išsiaiškinti, ar e, agentūros ir jų decentralizacija iš tiesų buvo e, veiksminga priemonė, kalbant apie jų atskaitomybę. Ir buvo puiku, kad e, e, buvo atrinktos penk, penkios agentūros atlikti auditui, kur ir jų dydis buvo, jų, jų, jų dydis buvo skirtingas ir taip buvo galima palyginti jų leidžiamus pinigus ir tų pinigų leidimo efektyvumą. Uh, Kitas dalykas, kuris man pasirodė įdomus, yra tai, kad šie ataskaita atkreipia dėmesį, mūsų komiteto dėmesį viena vertus į tai, kad E, mes norime e, sklandžių priemonių, kurios nereikalautų per nelik didelio biurokratijos ir nereikštų administracinės per didelės naštos visams suinteresuotam šalims, tačiau kita vertus mes suvokiame skaidrumo būtinybę ir e, interesų konfliktų vengimo būtinybę, ypač kalbant apie agentūras, kurios yra nu, labiau nutolusios nuo Briuselio. Dėl to verta jas panalizuoti įdėmiau. Ir mes labai dažnai šiame komitete kalbame apie rezultatus orientuotą valdymą, kai kalbame apie pinigų leidimą. Taigi, e, yra, e, yra tam tikrų e, įtampos taškų vertinant tuos skirtingus aspektus. Aš suprantu audito rūmus, kurie sako, jog visuomet reikia atlikti eks ante analizę, e, e, analizuoti, ko, e, ką ketin, ketin, ko ketiname siekti ir ko ketin, kokių tikslų pasiekti ketiname. Žiūrėjau, kai kurie ekspertai visuomet turi galimybę vietoje rinktis, ar jie pasirinks veiklos iškelimą į trečiasią šalis, ar viešuosius pirkimus ir panašiai. Ir kitas klausimas yra, ko tiksliai siekiama. Tai yra geras auditorumų pastebėjimas, jog ne visuomet yra susitelkiama į šį klausimą. Taip pat vertinant tuos į rezultatus orientuotus e, veiksmus yra labai svarbus dalykas. Auditorumai sako, jog nepakankamai ne visuomet yra renkamasi, e, renkamasi e, viešųjų pirkimų priemonė. E, reikia neužmiršti, kad Europos viešieji pirkimai, jų procedūra užima labai daug laiko, užtrunka ir apima įvairius periodus. E, O kartais e, tiek laiko neturima, e, reikia priimti sprendimus greičiau ir tos pinigus panaudoti greičiau. Tad yra taikomos tam tikros specialios procedūros, e, kurios yra numatytos finansinėme reglamente. Be abejo, siekiant išvengti interesų konflikto ir užtikrinti skaidrumą, tačiau tuo pat metu tai gali būti pakankamai veiksminga priemonė siekiant rezultato E, Audito rūmų rekomendacijos, mano manimu, vertos mūsų dėmesio, aš joms visoms pritariu, ypač atkreipčiau dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais ne agentūra, o komisija turi imtis veiksmų, nes e, tos agentūros labai e, dažnai atlieka tokius veiksmus, kurių vertinimas yra būtent komisijos rankose. Kitas dalykas Kitas mano pastebėjimas yra tas, jog mes turime neužmiršti ir administracinių išlaidų ir procedūrų trukmės. Tai nereiškia, jog auditorumų išvados yra mažiau vertingos to požiūriu. Ne, kaip jau sakiau, e, agentūrų atskaitomybė yra labai svarbus dalykas Ir tai yra susiję ir su jų būtinybė teikti ataskaitas apie orienta, į rezultatus e, orientuotus veiksmus. Aš manau, kad mes, e, kalbėdami vėliau apie e, biudžeto tvirtinimą, tikrai turėsime galimybę atsižvelgti į auditorumų rūmų išvadas ir rekomendacijas. Pravų. Labai ačiū, dėkoju e, auditorumui už e, puikių dokumentą ir pagaliau skaitom kažką pozityvaus po ilgo laiko, bet vis dėlto e, komisija pasirenka tokius pikantiškiausius elementus iš teksto, taigi sukritikuokim, o mes ten pastebėjom daug kritikuotinų dalykų. Norėčiau pasakyti vis dėlto, kad horizontali perspektyva yra specifinė perspektyva. Ir mes žiūrim apskritai į agentūrą, agentūras, tai tikrai reikėjo. Ir yra pasirinktas penkto, penkias agentūras auditui. Ir šitos agentūros yra, na, e, tarsi atstovai pen, daugeliu dešimčių e, agentūrų. Tai yra gerai padaryta. Norėčiau patikoti ponui Dejong, kuris e, trumpai pristatė, apie ką kalbama, bet e, jis porą klausimų jau šanksto man atsakė ir kai ką papildė. Na, aš manau, kad bus ir agentūrų atstovai, dėl to parengiu porą klausimų ir agentūroms. Tačiau šitie klausimai agentūroms, na, ko gero išsiųsiu šies tos klausimus agentūroms. Ir šis dokumentas, šis, ši ataskaita nėra kažkokie, kažko, kažkas nauja, kažkas keisto, bet apie dotacijas e, kalbam jau daug, jau, jau, sen, jau seniai apie tai kalbam e, visuomet sakome, kad didžiausia problema yra e, ekstantė kontrolė ir ekspost kontrolė ir šitie abu kontro, šitos abi kontrolės rūšys turi užtikrinti kaip įmanoma didesnį e, lėšų panaudojimo skaidrumą. E, turiu klausimą, dar vieną apie agentūras. Kodėl agentūros nori būtent tokios veiklos srities arba tokios, tokio, tokios priemonės ir kaip ex ante kontrolė galėtų užtikrinti skaidresnį lėšų panaudojimą. Tas mane ypač domina jau ilgą laiką. Kai kurios agentūros jau pakeitė savo būdą, e, kaip naudotis e, dotacijų problem, pinigais, o kai kurios agentūros dar dirba ties šią problemą. Taip pat norėčiau išgirsti atsakymą į klausimą, ar agentūros, e, kalbant apie ekspost kontrolę, pa, pagerino stebėjimo būdą, stebėjimo ir kontrolės būdą, nes kai lankausi įvairiuose agentūrose, Aš matau, kad tai yra viena didžiausių e, sunkumų. Ir paskutinis klausimas. E, prašyčiau man padėti išspręsti šitą e, problemą. Kaip agentūros gali garantuoti, kad dotacijos pasieks savo tikslą? Politinį tikslą, ypač apie ką čia ir buvo kalbama. Labai dažnai nėra aišku, kaip naudotis e, lėšomis arba priemonėmis ir manau, kad Europos komisija turėtų geriau apibriežti e, užduotis, kurios yra iškeliamos agentūrams. Tai būtų mano svarbiausi klausimai šitoj diskusijoje. Dėkoju, mes agentūroms pateiksime terminą, kad jos atsakytų į mūsų klausimus, nes kol kas niekas negali į tos klausimus atsakyti, nei komisijos, nei agentūrų, agentūrų atstovų čia nėra šiandieną, todėl mes joms nusiūsime savo klausimus. Manau, kad nelabai čia sėkminga džiugi padėtis šiuo metu, tačiau mes, aišku, negalėjome savo leisti 38 agentūroms atsirasti šioje salėje. Rasime kažkokį tai būdą joms pateikti klausimus. Kolega Gajer. Ačiū. Biudžeto e, vykdymo patvirtinimo priemonė yra tai, ką mes turime savo rankome, rankose ir mes pateiksime savo klausimus toms agentūroms. E, norėčiau padėkoti auditorumams rūmams už šią ataskaitą ir taip pat Denis De Jung, kuris pateikė labai e, subalansuotą pranešimą mano manimu, tai yra pasiūlymai, kuriais aš sutinku. Net nelabai ir turiu kažkokių klausimų, turiu tik polarą pastabų. Kaip mes, biudžeto kontrolės komitetas, turėtume pamastyti, kaip tą e, agentūrų klausimą spręsti ateityje. Pirmiausia, situacija agentūrose, jų veikloje visuomet yra labai dinamiška. Nuolat visi keičiantis e, politikos e, akcentai e, verčia kurti naujas agentūras, pavyzdžiui, reglamentavimo, telekomunikacijų agentūra, energetikos agentūra, kita agentūra sprendžia migracijos krizės klausimus, pavyzdžiui, ir Frontexo veiklos e, pobūdis šiame kontekste kinta ir tai gali kelti papildomų problemų. Nebūtinai tai bus, bet taip gali būti. Nes e, staiga reikia imti kitaip spręsti vienus ar kitus dalykus. Ar e, galbūt net reikia kurti naujas agentūras, kurių, kurių personalas nėra, neturi pakankamo patyrimo ir yra linkęs daryti klaidas. Todėl būtų prasminga E, suvokti tą e, jų e, agentūrų darbo dinamiškumą ir pagalvoti, kaip agentūroms, ypač toms, kurios naujai kūriamos ar kurios keičia savo veiklos pobūdį, padėti sprendžiant tas problemas. Žinoma, tai nėra auditorumų užduotis, tačiau Aš e, gal sureaguosiu į kolegos Techovskį poziciją, kad tai yra komisijos užduotis. Ji turi išsiaiškinti, kaip padėti agentūroms. Ir dėl to negražu, kad praeitįje a, e, turėjome tokią situaciją, kuomet agentūros buvo priverstos mažinti savo personalą Mm, dėl vykdomos užimtumo e, politikos. Aš kalbėjausi su kompetitingais generaliniais direktoriais, kurie e, pasakė, jog jiems reikia, e, verkiant reikia papildomo personalo, tačiau tuo pat metu mm, negalėjo to daryti, nes Europos parlamentas, jeigu teisingai e, prisimenu, e, e, prieš keletą metų buvo pažymėjęs, jog agentūrų vykdomi viešieji pirkimai buvo vykdomi nepakankamai kompetentingai, profesionaliai. Todėl generalinis direktorius man pasakė, man kyla dilema, ar aš, užsak, ar aš įdarbinu papildomą personalą, pagal remtis dabartinę situaciją aš to negaliu, E, tad tuomet, ką man daryti, kaip man, kaip man e, sustiprinti savo veiklą, iš kur man gauti tą paramą. Taigi mes e, turėtumėme numatyti kažkokias tai nuostatas, kažkokias taisyklės visoms agentūroms, tiek ir didžiosioms, tiek ir mažosioms, tinkamai vykdyti finansa, finan, finansų valdymą. E, Tačiau, kai kalbame apie konkrečias užduotis, e, e, tais, toms, kurias nustatomos toms agentūroms, kurios nėra susijusios tiesiogiai su agentūrų vykdoma veikla, o yra susijusios su e, personalo valdymu, tuomet turėtumėme daryti viską, kad tai nepaveiktų neigiamai jų darbo. Aš Žinau, kad mes turime, mūsų agentūros yra labai skirtingai organizuojamos, jų struktūrinis, struktūriniai požymiai yra skirtingi, senųjų ir naujai sukurtųjų. E, būtų puiku, jeigu kažkaip būtų e, atitinkamai pakoreguoti reglamentai ir turėtumėme tokias nuostatas, teisinės nuostatas, kurios padėtų e, išspręsti šią problemą. Aš manau, kad tai galėtų būti viena iš mūsų kaip komiteto užduočių ateityje. Pirmininkė, dėkuoju, ponia Šadžiau, jums žodis. So, uh, uh much, Chair, not, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė, nedaug ką galiu pridurti. Aš uh, pritariu argumentams, kuriuos išsakė darbinėme dokumente ponas Dejong. Uh, tai tikrai svarbu, kad mes ir agentūros šiuo atveju ne auditorumai, nes auditorumai tai yra mm, kažkas tokio, kur žmonės aiškinasi ekspost, ar viskas buvo tvarkoje ar ne. Mes šitą užduotį atliekam labai e, strompiai, sakyčiau, dogmatiškai. Žinoma, e, realiai mes turim visi suprasti, kad turėtų būti tam tikra pusiausvyra tarp procedūros sudėtingumo ir procedūros gilumo, išsamumo ir tikslų, kuriuos reikia pasiekti. Kartais procedūra kainuoja daugiau, negu galima leisti sumokėti už tam tikrą politikos rytį. Tai čia reikia nustatyti tinkamą balansą ir visos institucijos, ne vien tik auditorumai, kurie e, stebi visą tai, prižiūri labai atidžiai, bet taip pat ir komisija, kuri turi teisės aktų rinkimo e, prerogatyva ir taip pat e, parlamentas, aukštesnių lygmenių jūsų žodis irgi labai svarus ir bus išgirstas. Apskritai, asmeniškai aš sutinku su daugeliu minčių, beveik su viskuo, kas buvo išsakyta. Žinoma, ponas Tehovskiai, mes turim visi daryti savo darbą ir šitas atsakomybės atskirimas yra kitas principas, kurio reikia laikytis tam, kad būtume veiksminga organizacija. Aš noriu ir prašau, kad ES būtų vienas svarbiausių organizacijų. E, dėkoju už tai, kad perskaityti ataskaitą. Dėkoju poniui pranešėjui. Help, we'll so. we'll, we'll Jei tos maldos padės, mes irgi taip elgsimės. Ir pabaigoje pranešėjui tar, e, suteikiu žodį. Dėkoju, ponia pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Manau, kad visi mes sutinkame su tuo, kad e, bendra išvada viso šio posėdžio yra tai, kad mes visi sutarėme dėl šio klausimo. Ir aš manau, kad visos agentūros ir komisija e, turėtų elgtis taip, kaip kalbėjome mes dabar čia per šitą diskusiją, pirmininkė. Gerai, baigiame šį posėdį. Norėčiau visiems dalyvavusiesiems padėkoti, taip pat ir audito rūmų atstovams. E, kolega, jūs iš, iš, iškentėjote visą popietę ir nors neturėjau galimybės jūsų pasveikinti, bent jau galiu su jumis atsisveikinti tinkamai. Dabar e, bus koordinatorių posėdis, kuris vyks už uždarų durų ir tie, kas neturi teisės jame dalyvauti, turėtų išeiti iš salės. Dėkoju, viešasis posėdis baigtas.